Bonjour. Je vous remercie de bien vouloir prendre. Labadiena, kolegos, kviečiu visus susėsti ir padaryti tai tyliai, nes pradėsime regioninės plėtros komiteto posėdį. Noriu padėkoti visiems susirinkusiems nariams ir kviečiu patvirtinti mūsų posėdžio darbo atvarkę. Jeigu nėra pastabų, tai tuomet tai darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Projektai e, protokolų e, yra pateikti gruodžio 4-5 dienos ir sausio 20-21 dienos, juos galite rasti internete, e, siūlyčiau juos laikyti patvirtintais. Na, nebent būtų pareikšta kokiu nors prieštaravimu. Galime manyti, kad šie protokolai yra patvirtinti. Mes chers collègues, je veux très formellement et très. Norime pasveikinti mūsų frakcijoje tris naujus kolegas, mūsų komitete tris naujus kolegas. Pone Mabarak. Jis yra iš socialdemokratų frakcijos. Kolega Sofu iš ID frakcijos ir kolega Alfonsi iš Žaliųjų frakcijos. Pone Gema iš neprisijungusių narių frakcijos. Mhm. Iš rindijų frakcijos ponas Gosiai, ponė Dopernik Runenberg. Iš žaliųjų frakcijos ir ponas Bušman. E, taip pat dirb su mumis. Tikiuosi, kad darbas bus sklandus ir džiaugiuosi turėdamas galimybę bendradarbiauti kartu su jais. Šiandien ir rytoj valstybių ir vyriausybių vadovai renkasi. E, Kartu su Šarliu Mišeliu kalbėsimės ir tarsimės dėl e, Europos biudžeto galutinio projekto. Europos e, taryba pateikė pasiūlymą, kurį aš manau jūs jau visi matėte ir jeigu neturite dabar jį rankose. Ir pastebėjote, kad Europos parlamento pirmininkas, e, ir aš jam visiškai pritariu, pareiškė, jog šis pasiūlymas yra per daug atitolęs nuo realių Europos poreikių, bet to, to nepakaks Europos e, finansiniams E, interesams patenkinti. Mes negalime naujų e, praeities ir e, naujų ir buvusių prioritetų gyvendinti. Europos parlamento pirmininkas Sasoni pareiškė, kad parlamentas yra pasirengęs nuo 2019 metų dėrėtis dėl sutarties, dėl biudžeto. Tačiau jis nėra pasirengęs pritarti tokiam susitarimui. Ir regionų komiteto um, vardu galiu pasakyti, kad su tuo negalime. Aš manau, kad jūs visi sutiksite, kad mes negalime būti patenkinti tokiu e, mažu biudžetu, mes negalime paukoti sanglaudos politikos ir e, suprantame, kad dabar tas biudžetas yra ženkliai mažinamas. Vis daugiau yra valstybių, kurios susiduria su rinktais sunkumais kuriuos pat, dėl biudžeto, kurį pateikė pirmininkaujantį tarybai valstybė. Todėl dabar aš galiu pareikšti, kad šis pasiūlymas nėra nei subalansuotas, nei pasvertas. Be to, jis e, trukdo geram sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimui per kitą e, finansinio e, programavimo laikotarpį. Todėl mes ir toliau veiksime pagal Europos tarybos numatytą grafiką ir tikimės, kad bus pakeista pozicija ir vilėmės, kad e, tai, kas bus patvirtinta taryboje rytoj, bus geriau. Aš jums nurodysiu sprendimą, kurį koordinatoriai uh, bandys pateikti mūsų komiteto vardu. Galiu priminti, kad koordinatorių posėdėje vienbalsiai buvo priimtas sprendimas suspenduoti politinį trialogą tol, kol taryba vasaro mėnesį neposėdžiaus. Ir tuo pat metu aš nusinčiu labai formalų laišką Europos e, komisijos narė Lizai Ferrerai, kuriame prašau, kad būtų siūlomas pereinamojo laiko tarpio finansavimo planas 2021 metams. Dabar galiu pasakyti, kad mes labai atidžiai stebime, kas vyksta Europos e, taryboje ir vėliau mes jums pateiksime e, naujesnės informacijos, kai tik jos turėsime. Trečias dalykas, kurį aš norėjau Jums pasakyti - mūsų vizitas į Slovakiją. Noriu padėkoti visoms frakcijoms, kurios uh, uh, atsiuntė savo pavardės, bet tie, kurie dar to nepadarė, prašyčiau, kad atsiųstumėt savo uh, E, kandidatų į šį vizitą pavardės kuo greičiau. Be abejo, nes gavote arba labai greitai gausite e, vizito Slovakijoje programą ir turbūt pastebėjote, kad programoje yra palikta vietos e, anglies regiono permainų klausimui. Dormanitra, Vidza regionuose lankysimės, sustiksime su savivaldybių uh, atstovais, vietos lygmenių, regionų lygmenių, taip pat su profesinių sąjungų atstovais. Labai svarbu, kad e, greta įprastinės e, mūsų komiteto vizito regionus programos būtų e, atspindėta ir mūsų darbo realybė, aktualijos, kurias mes labiausiai aptarėme. Ogi dabar lankysimės uh, angliakasybos regionuose. Todėl būtų labai svarbu, kad mes pakalbėtume apie teisingą socialinių požiūrių e, revoliuciją, permainas, jeigu taip galima pasakyti. Todėl mes norime, kad į šio vizito programą būtų įkur, įtrauktas šis klausimas ir kad mes galėtume besilankydami Slovakijoje pakalbėti apie teisingą permainų etapą. Regi komitetas e, savo nuostatose apie tai kalba. EPP frakcija jau uh, paskyrė pranešėją. Manulis Kefaludžianis, mūsų kolega, yra paskirtas. Aš jį sveikinu ir jis bus atsakingas už bendradarbiavimą su kitomis e, politinėmis frakcijomis, kad būtų galima sukurti geriausią uh, pasiūlymą, kad teisingos pertvarkos fondas būtų kuo teisingesnis ir veiksmingesnis. Aš žinau, kad visos frakcijos yra e, susitelkusios darbui su šiuo reglamentu ir prašysime, kad darbas vyktų e, labai e, konstruktyviai ir efektyviai jau nuo šiandienos. Todėl aš norėčiau pradedant šį darbą, suorganizuoti susitikimų su visa eilė žmonių. Su Eliza Ferrera buvo labai konstruktyvų susitikimą. Ir šiandien po pietų mes kviečiamės Europos komisiją, kad būtų pateikta techninė analizė, o po to pradėsime galbūt seminarą apie teisingos pertvarkos fondą, už kurio organizavimą buvo atsakingas B teminis skyrius. Dėl šios temos e, svarbos, aš, dėl tos temos svarbos aš prašau, kad jūs visi dalyvautumėt, nes e, šiandien girdėsime labai naudingų prezentacijų, e, jos padės mums suformuoti savo poziciją, todėl šiandien po pietų mes kalbėsime apie teisingą pertvarkos fondą. Tai yra absoliutus mūsų komiteto prioritetas ir turbūt viso parlamento prioritetas taip pat. E, teisingos pertvarkos fondas yra naujas darinys ir e, jis yra skirtas tam, kad būtų paremtos, paremti regionai labiausiai kenčiantis dėl permainų ir pertvarkų susijusių su klimato politikos įgyvendinimu. Ana Wagner dalyvauja šiame renginyje. Ji yra politinio koordinavimo tarp institucinio skyriaus vadovė taip pat yra atsakinga už strateginį valdymą regionų generaliniam direktorate. Ji čia atvyko tam, kad pristatytų naująjį pasiūlymą ir nedelsamas jai suteiksiu žodį, prašom. Thank you, chair. um... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už šią galimybę plačiau papasakoti apie Teisingos pertvarkos fondo reikalus ir papasakoti, ką siūlo komisija, bei išklausyti jūsų nuomonės. Mano vertinimu, komisijos tai yra vertinimu labai svarbu išklausyti, kas jums rūpė, dėl ko jūs nerimaujate sąsajoj su šito pasiūlymu, nes komisija siekia ambicingo tikslo šio atveju, todėl labai svarbu pasikeisti nuomonėmis ir gerai, kad su šios ryties komisaru jūs jau keitėtės nuomonėmis. Noriu pasakyti, kad Teisingos pertvarkos fondo teisės akto projektas gimė atsižvelgianti žaliojo kurso, kuris buvo pristatytas praėjusi gruodį, investicinį kontekstą ir atsižvelgiant į galimybės finansuoti tuos regionus, kurie dėl pereimo visose valstybėse narėse patirs daugiausiai problemų. Nereikia pamiršti, kad Teisingos pertvarkos fondas veiks skirtingose sritise keletas tokių ramščių, nes pirmiausia fondas, kuris veiks <clears throat> sanglaudos fondo kontekste ir suteiks dotacijas tam, kad būtų investuota maždaug apie 35 milijonus eurų. Antra, tai yra tikslinės finansavimo schemos skirtos ES investicinės programas įgyvendinti. Ir tikimasi, kad tokiu būdu investicijos pasieks 45 milijonus eurų. Aišku, nereikia pamiršti, kad šiuo atveju dalyvaus ir privatus kapitalas. O trečiasis ramstis, apie kurį mes galvojame, tai yra viešojo sektoriaus um, skolinimas, pasitelkianti pagalbą EBRD banką ir uh, suteikiant tokias galimybės per EBRD gauti uh, kreditus, tikimasi investuoti apie 25 milijonus eurų. Taigi tai bus e, tik tai viešojo sektoriaus investicijos į viešąjį e, sektorių. Taigi išvardėjau tos tris ramščius ir pagrindinė priemonė, kurią mes vadovausiamės, tai bus teritoriniai teisingos pertvarkos planai, kuriems reikalavimai numatyti Teisingos pertvarkos fondo reglamento projekte. Aišku, planus ruoš valstybės narės ir turės um, įtraukti pirm, visų trijų ramščių investicinius projektus. <clears throat> Pirmo ir antro ramščio atveju labai svarbu atkreipti dėmesį į geografinę aprepti, nes tai bus teritorijos, kurios pereinamojo laikotarpio planuose bus įvardyjamos kaip labiausiai pažeidžiamos. Planus turės tvirtinti komisija. Dabar kokie teisingos pertvarkos fondo tikslai? Pirmiausia, fondo kompetencija bus tokia. Jis finansuos projektus tose teritorijose, kurios labiausiai nukentėjo socialinių ekonominių požiūrių perinamuoju laikotarpiu iki 25 metų. Ir šiuo atveju mes kalbame socialinius ekonominės problemas, kurias reikia spręsti, bet nekalbame apie klimato kaitos padarinių likvidavimą, nes tam yra ir kitos priemonės. Mes dabar beje galvojame apie kai kurių fondų modernizavimą, tačiau to reikės palaukti. O aš noriu akcentuoti, kad svarbiausia, kad šis fondas padės toms teritorijoms valstybių narių, kurios uh, labiausiai nukentės nuo klimato kaitos poveikio. Tai labai konkretus veiklos tikslas. Ir kaip aš jau sakiau, perinimasis laikotarpį laiko daugiausiai dėmesio bus skiriama socialiniams aplinkos klausimėms. Teisingos pertvarkos mechanizmas tai neapsiriboja vien tik tai teisingos pertraukos fondų, nes teisinga pertvarka reiškia, kad bus naudojamos ir kitų sričių priemonės, pavyzdžiui, sanglaudos politikos priemonės. Tiesiog Ir dabar nereikia pamiršti, kad tos priemonės visos yra įgyvendinamos pagal taisyklės. Todėl Teisingos pertraukos fonda taip pat turės būti sudėliotos taisyklės, kuriamis bus vadovaujamasi užtikrinant teisingą perinamąjį laikotarpį. Kalbant apie išteklius. Laikomas komisijos pasiūlymo, pagal kurį asignavimai sudarys 7,5 milijonai papildomai prie tos sumos, kurią komisija daugiametės finansinės programos dokumente pasiūlė 19 metais. Tie papildomi pinigai atsiranda todėl, kad bus daugiau akcentuojamos ekologinės priemonės ir be to keičiasi e, lėšų nukreipimas iš regionų plėtros, pavyzdžiui, fondo. Bent jau siūloma, kad siūlomos siūlomi asignavimai iš Teisingos pertvarkos fondo negali būti tris kartus didesni už tuos, kurios valstybės narės gauna iš uh, sanglaudos e, fondo. Kodėl taip siūlome? Siūloma tam, kad būtų galima apsaugoti nuo bereikalingo kišimosi į tam tikras tradicinės politikos sritis ir nereikalingo sanglaudos fondo priemonių panaudojimo nes tiek e, sanglaudos e, politikos atveju, tiek e, regionų plėtros fondo atveju yra bandama suderinti finansavimą, kuris bus skirtas iš ES fondų ir pačių valstybių narių. Labai svarbu, kad tai panašų principą taikyti Teisingos pertvarkos fondo atveju. Plane, kuris turės būti paruoštas, reikės pateikti pagrindimą, kodėl lėšos iš vieno fondo bus perkeliamos į kitą. Pavyzdžiui, sakysime, bus numatyta veiksmų ieškantiems darbo. Tai tada tai tada iš kito fondo bus galima perkelti dalį lėšų. Kitas dalykas, svarbu atkreipti dėmesį, kad parengsta, parengtos vienodos taisyklės nebus tos taisyklės dubliuojamos ar, pildomos, ar papildomos kitose dokumentuose bus vieninga taisyklių sistema. Kai kalbame apie galimybę vėlesniam etape didinti finansavimą, tai yra atskiras straipsnis, kuris numato tokią galimybę ir iš finansavimą bus galima didinti jeigu tokį sprendimą priims biudžetą tvirtinančios institucijos. Teisingos pertvarkos fondas veiks vadovaujantis tą pačią politiką, kuri taikomas Anglodos fondui ir Europos regionų plėtros fondui. Taigi tokie pagrindiniai elementai ir tikslai, kuriais grindžiama busima parama. Viena vertus siūloma, kad konvergenciniai regionai kuo labiau diversifikuotų savo ekonomiką, kad ekonomika būtų atsparesnė neigiamiams pereinamojo laikotarpio padiriniams ir didesnė dalis paramos priemonių skiriama darbuotojams bei socialinėms problemoms spręsti. Tarp paramos priemonių galima paminėti, sakysime, naujų įgūdžių mokymas, kuris aktualus ieškantiems darbo. Kaip matote, siūloma taikymos rytis apima tam tikrus elementus, kurie iki šiol buvo Europos anglaudos fondo priemonėse ir ERDF regionų plėtros fondo priemonėse. Bet būtinas tas pereinamasis reglamentas pereinamasis laikotarpis, atsiprašau. Nes apriepti reikia ne tik tai pagal sektorius, bet taip pat ir pagal um, geografinės vietovės. Ir svarbu, kad būtų pagalba teikiama tiems, kurie, tiems regionams, kurie, kaip minėjau, labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos. Tačiau teisingos pertraukos fondo um, lėšų suma bus ribota, todėl siūloma didžiausia dėmesį skirti tik tam tikro tipo paramai užtikrinti. Tvarumas. Jam skiriama nemažai dėmesio, numatant intervencinės ir paramos priemonės. Ir norėčiau akcentuoti, kad visa parama turi būti suderinta ir remtis principų teršėjas moka. Bei turi apimti ir kai kuriuos teritorijoms būdingus ekologinius aplinkos elementus. O tinkamumo sąlygos ir teisingos pertvarkos planai. Dabar a, projektų tinkamumui nustatomos tam tikros taisyklės. Svarbiausia, kad jie atitiktų nustatytus tikslus, o tikslų ambicingumas jau turės būti pagrindžiamas aiškiais argumentais ir teritorinio vystimo planais. Tada aišku, bus tiesiogiai ir dar projektai turi prisidėti prie strateginių planų įgyvendinimo. Bus teikiama parama ir asmenims. Kas turės teisę gauti paramą? Paramą turės teisę gauti tie, kurie nukenčia dėl pereinamojo laikotarpio metu patiriamų problemų. Dabar, kai kalbame apie tinkamumą gauti paramą, tai norėčiau taip pat pažymėti, kad taisyklės apskritai yra derinamos su tinkamumu investicijoms gauti, bet papildomai yra dvi sritis, kurios gali gauti papildomų investicinių lėšų tam, kad būtų sustiprintos įmonės arba kad būtų sumažinta išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Ir tokie, tokios investicijos yra pakankamai rizikingos jos gali būti finansuojamos tuo atveju, jeigu kyla pavojus, kad bus prarastos darbo vietos arba a, tais atvejais, kai būtina išlaikyti darbo vietas. Apskritai reikės be kitako laikytis ir valstybės pagalbos taisyklių. Programavimo požiūrių ir iš ankstinių sąlygų požiūriu. Tai dabar svarbiausia įsiaiškinti, kaip šis pasiūlymas dėrės su vykstančiu programavimo laikotarpiu. Tai būtina, nes įsigaliojus naujam teis, naujai teisės sistemai, o mes tikimės, kad tai įvyks 21 metais. Programos turi būti parengtos tokiu laipsniu, kad jas būtų galima jau pristatyti. Ir pristatyti tam, kad jos gautų paramą. Dėl paties programavimo laikotarpio proceso, atsiprašau, tai komisija pasidalijo tam tikrais analizių rezultatais, kai ką nurodo šalims skirtose rekomendacijose ir aišku bus papildomos informacijos, kuri valstybėms narėms, kurią valstybės narėms komisija pateiks šių metų pabaigoje. Viskas dar kartą pakartosiu yra skirta labiausiai nukentėjusiems uh, teritorijoms ir paramai gauti pereinamojų laikotarpių. Taigi, Teisingos pertvarkos fondo kontekste rengiamos programos turės dėrėti su apskritai programavimo laikotarpio tikslais ir visų programavimo procesu. Ir teritoriniai teis, teritorinė teisingos pertvarkos plano, planai E, turės atsižvelgti į pagrindinius programavimo elementus. Jūs žinote, kad tokiu atveju pagal planus e, kiekviena valstybė narė prisijima nacionalinių lygių įsipareigojimus, bet to planuose turės bus aiškiai apibrėžtos teritorijos, kurio, kurių išsivystimo lygis yra mažesnis ir turės būti įvardytos teritorijos, kurioms klimato kaita darys patį didžiausią poveikį. Nepakaks vien tik tai išvardyti pavadinimus, reikės nurodyti, kokį konkrečiai neigiamą poveikį jos patirs ir kokių priemonių investicinių reikia imtis, kad tie regionai e, išgyventų sklandžiai perinamai laikotarpį. Taigi, E, programos, kai jos bus parengtos, bus pateiktos komisijai, bus išnagrinėjamos ir bus galima jas tvirtinti. Bet visos programos turės būti įtrauktos į mano minėtus planus. Bet to turiu akcentuoti, kad teisingos per tvarkos fondas yra labai glaudžiai susijęs su sanglaudos politikos sistema, remiasi partnerystės idėja ir bus e, vadovaujamasi visais nustatytais geros valdysenos principais konkrečiose reglamentuose. Yra tam tikrų labai konkrečių reikalavimų atskiriems e, subjektams kurie galios ir teisingos pertvarkos fondo atveju. Tai bus privalomi elementai, norint gauti paramą. Kalbant apie asignavimus ir asignavimų skirstimą patį metodą, noriu uh, pasakyti, kokie yra pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi būtų. Jūs matote penkių elementų sąrašą, tačiau pusę rodiklių yra susijęs su ekonominiais aspektais, B6 tarša, o kita pusė rodiklių susiję su užimtumo srities problemomis, kurias e, tikimasi spręsti panaudojant teisingo pertvarkos fondo lėšas. Nes pavyzdžiui yra, sakysime, išvystytos pramonės regionai, kuriuose gamyklos užsidarys ir darbo jėgo ir žmonės neteks darbui. Tai mes irgi atsižvelgta be to. Egzistuoja tokie regionai, kuriuose a, a, kasamos a, durpės, ir į visas tas regionų ypatybės atsižvelgta. Yra nustatyta viršutinė asignavimų riba ir ta viršutinė riba yra dviejopo pobūdžio. Pirmiausia, tai yra viršutinė riba nac, taikoma nacionaliniams asignavimams, kad jie neviršytų vieno milijardo eurų ribos ir kita yra nustatyta fondo lėšų skirstimui. O skaičiuojama bus pagal gyventojų, vienam gyventojui, tai yra 6 eurai vienam gyventojui. Aišku, įmanomos tam tikros korekcijos pagal tą metodą ir įmanoma atsižvelginti į valstybių narių bendrasias nacionalinės pajamas, kurios tenka vienam gyventojui paskirstant paramą. Asignavimo metodologija, kuri buvo taikyta, apibūdinta šioje skaidrėje ir jūs matote, kad kalbame ne tik tai apie teisingo pertvarkos fondo lėšų paskirstimą, bet taip pat ir lentelėje parodyta, kad komisija ketina mobilizuoti ir antrąjį bei trečiąjį raipsnį e, ramščio investicijas tik priminsiu, antras ramsis tai yra su pramonė susijusios investicijos, o trečias tai yra viešojo sektoriaus investicijos į viešai sektorių. Taigi tiek trumpai ir noriu padėkoti Jums uždėmes ir, ir padėkoti, kad pakvietėte į pusę. Madame Wagner, je vous remercie. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Jis labai aiškus kvieščiau pasilikti su mumis iki tol, kol visi ekspertai pasisakys, o tada galėsime keistis nuomonėmis su komiteto nariais. Manau, kad bus pateikta daug klausimų. Dabargi noriu pasidžiaugti, kad posidalyvauja Norbertas Van Nistelrojus, tai yra mūsų buvęs kolega, mums tikrai labai malonu vėl jį čia matyti. Netrukus tu vėl būsi čia, kadangi mes rengiame susitikimą, kuriame tu ketini dalyvauti ir galėsi pasisakyti. Ir galėsi išdėstyti e, tos svarbios organizacijos, kuri siekia sanglaudos Europoje viziją, tikslus ir panašiai. Tai štai. Dabar kitiems ekspertams suteiksime žodį. Vangelis Simas yra pirmasis iš tų ekspertų, jis yra iš bendro mokslinio tyrimo centro. Ponas Timas kalbės apie galimybės ir iššūkius, su kuriais susitarė angliakasybos regionai buvę Europos Sąjungoje. Žodis jums, prašau. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Laukiu uh, nuotolinio valdymo pultelio. Visų pirma, noriu padėkoti Jums ir Europos parlamento nariams už tai, kad suteikėte mums progą pasidalinti informaciją apie nesinė atlikto darbo išvadas apie Europos komisijos uh, E, mokslinio tyrimo atliktą darbą. Kalbame apie iššūkius, su kuriais susidurs Europos e, Sąjunga pereidama prie neutralumo klimato atžvilgių. Bet svarbiausia, aš noriu pristatyti galimybės, kurios bus sukurtos, e, kokios darbo vietos bus sukurtos, regionės galimybės, kokios atsivers, kai vyks ekonominės permainos For those of you that do not know the JRC, we are the knowledge and uh, science. Tie, kas iš jūsų uh, dar mūsų nepažįsta, nepasakysiu, kad esame ES žinių kopimo centras, mes taip pat atliekame mokslinius tyrimus politikos kūrimui paremti, bendradarbiavame su kolegomis energetikos, regionų, reformų, generalinis direktoratas ir kai kuriuose kitose Europos tarybos sprendimuose. Nuo 2017 metų mes uh, bandome suprasti iššūkius su kuriais susidurs e, anglimi, anglės kasyklose gyvenantis regionai, nuo anglės priklausantis regionai. Šiame kontekste mes e, e, vertinome, ar nebūtų įmanoma sukurti regionų paramos priemonių, kurios būtų labai naudingos ir kurios padėtų valstybėms narėms teikti techninę, mokslinę e, patirtį, žinias, kurios yra būtinos tam, kad galėtumėm tose valstybėse narise įgyvendinti permainas, nesukurdami per daug žalos darbo vietos ir regionų ekonominiam augimui. Pirmiausia, ką mes bandome padaryti? Bandome suprasti, kokie bus iššūkiai. Akivaizdu, kad e, perėjimas prie klimato neutralumo reikalaus įvairių uh, E, anglies ir kas, iškasamojo kūro e, instaliacijų panaikinimo. E, tam pat labai svarbu prisiminti, kad šešios valstybės narės dar ir šiandien priklauso nuo daugiau negu 20 procentų anglies energetiniams poreikiams patenkinti. Tiek, kiek mes žinome, yra 128 anglies kasyklos 28 valstybėse narėse. 22 NATS 2 regionai, kuriuose yra pagaminama 128 milijonai tonų kietosios anglies. E, tai sudaro 3 ketvirtadalius ES naudojamos anglies. 207 e, anglimi kūrenamos jėgainės veikia 21 valstybėje narėje. Jos pagamina 150 gigavatų elektros energijos, tai yra 35 procentai uh, E, visos generuojamos ES energijos. Be abejo, valstybės narės e, turės nutraukti tų kasyklų ir anglimi kūrenamų jėgainių naudojimą. Tuo tikslu dabar yra kuriami nacionaliniai energetikos ir klimato planai. E, visos ES valstybės narės dabar tą daro ir matome, kad iš 150 gigavatų e, 2016 metais trečdalio bus atsisakyta, beveik 100 gigavatų 2025 metais bus atsisakyta ir tik tai 55 gigavatai išliks. Žinoma, tie skaičiai dar bus peržiūrėti ir dabar, kai valstybių narių uh, anglimi kūrenamų jėgainių uždarimo tempai padidėjo, skaičiai gerokai pasikeis. Vien šiais metais bus įvertinti nacionaliniai energetikos planai tuo požiūriu. Ką tai reiškia skirtingiams regionams? Ketvirtadalis europiečių, ketvirtadalis milijonų europiečių e, dirba anglė kasybos sektorių ir anglės kūrenamose jėgainėse. E, didžioji dalis jų anglė kasyboje. 215 tūkstančių žmonių, tiek kiek mes žinome. Žinoma, e, užimtumo lygis valstybėse narystės skiriasi, yra valstybių narių, kurios e, bus iš dalies e, nesmargiai paliestos, tačiau tokios kaip Lenkija, beveik 130 tūkstančių žmonių likusių be darbo turės. Mes galime tik tai paminėti, kad dar beveik tokia pati Toks pat kiekis žmonių, 215 tūkstančių, netiesiogiai yra susijęs su anglėkasybos sektoriumi per vertės grandinę. Taigi iš viso mes kalbame apie pusę milijono žmonių dirbančių anglės sektoriuje. Pagalvokime apie jau anksčiau paminėto anglės e, e, kasyklų ir jėgainių uždarimą. Skaičiuojame, kad maždaug šimtas 77 tūkstančiai darbo vietų bus prarasta iki 25 metų ir 160 tūkstančių iki 2030 metų. Tai yra rimtas iššūkis, bet aš manau, kad mes turime išnaudoti galimybės, e, kurios e, atsivers perinant prie klimato neutralumo. Kasgi yra labai svarbu, stengiantis e, tas pertvarkas įgyvendinti socialiniu požiūriu teisingai, kad niekas nebūtų pamirštas, mes turime sukurti alternatyvius verslo modelius, galbūt netgi prikurti papildomų darbo vietų ir tų regionų e, potencialą pristaikyti prie ekonomikos augimo turime padidinti turime išnaudoti visas įmanomas galimybės. Akivaizdu, kad čia kalbame apie pasaulinio maso iššūkį, tačiau sprendimų reikės ieškoti vietos ir regionų lygmenių. Jeigu pažvelgtume į tai, kaip kuriame sprendimus ir pertvarko strategijas tiems regionams, tai pamatytumėt, kad reikia uh, spręsti problemas susijusias ne tik su iškesamojo kūro, uh, jėgainėmis, bet ir e, turime galvoti apie poveikį visuomeniai, ekonomikai, aplinkos apsaugai ir panašiai. Naujos priemonės egzistuoja dabar jau, mes turime skaitmeninimo pokyčius, naujas vertės grandinės. Tas ir padės regionams, e, regionus paremti, bet supraskime, kad visi 42 regionai, kuriuose dabar vykdoma kalnakasyba, negalės tų priemonių prisitaikyti. Kiekvienas regionas turi rasti tinkamiausią jam metodą. Pavyzdžiui, gali būti, kad bus e, galima modernizuoti kitus sektorius, kad bus galima sukurti naujas veiklos rūšis. O yra ir kitokių regionų, kurie gali pasinaudoti regionų paveldų e, ir pokyčiais, kurie susiformavo natūraliai. E, kultivuojant anglį tuose regionuose. Taigi dabar mes turime sutelkti dėmesį į žmonės ir galvoti, kaip jiems sumažinti e, anglės dvideginio mažinimo poveikio padarinius. Turime paremti žmonės, e, pirmiausia, randant jiems kitokių darbo vietų, suteikiant kitokią kvalifikaciją, kad tie žmonės prisitaikytų prie naujoviškos ekonomikos, kuris susiformuos, e, kai bus atsisakyta anglies ir kai bus įgyventas žalesis kursas. Aišku, kad yra regionų, kuriuose viskas prasidės nuo nulio, tačiau yra ir tokių, kuriuose jau yra sukaupta nemažai patirties, kur yra infrastruktūra, kur yra industrinė bazė, ir, bet vienas iš didžiausių turto dalių yra žmonės turintys kvalifikaciją, tai yra elektrikai, mechanikai turintys patirties dirbti skirtingomis sudėtingomis sąlygomis, e, kurie turi daug e, patirties sukaupę saugumo požiūrių, todėl jie dabar gali dirbti kitose sektoriuose, pavyzdžiui, kalnakasyboje. Bet aš savo prezentacijose noriu kalbėti apie verslo modelio tose regionuose, e, pertvarkymą perinant prie švarios energetikos, pirmiausia vėjo, saulės ir bioenergetikos. Anglės regionų pertvarka jau prasidėjo ir mes jau turime infrastruktūrą, turime saulės ir vėjo energijos jėgainės daugelį e, anglės e, mm, kasybos objektų. Suprantame, kad infrastruktūra yra taikoma, yra įdėgiamo aukšto voltažo e, linijos energijai perduoti, bet svarbiausia, kad viskas yra keičiama pačiose industrinėse zonose. Labai svarbu dabar yra perkvalifikuoti žmonės, kad jie galėtų e, ieškoti alternatyvios veiklos, pavyzdžiui, švarios energetikos technologijose. Ką mes per pastarosius metus padarėme? Mes bandėme įvertinti, koks yra švarios energijos potencialas konkrečiai mūsų nagrinėtose 42 regionuose. Supraskime, kad tie anglės regionai atliks labai svarbu vaidmenį pertvarko, energetikos pertvarkos sistemoje. Atlikome skaičiavimą, bandydami išsiaiškinti, koks yra techninis vėjo, saulės ir bioenergijos potencialas anglės regionuose. Turiu galvoje tuos regionus, kuriuose dabar yra kalnakasybos šachtų. Ir supraskime, kad mūsų šioje prezentacijoje aš visko negalėjau surašyti, mūsų ataskaitos e, pilną e, variantą galite rasti salės gale. E, supraskite, kad vien tose 42 regionuose yra galimybių bent jau pusę, 50 procentų padengti poreikius atsinaujinančius energijos šaltiniais. Problema yra ta, kad tie regionai yra išsimėtę po visą Europą. Pietų Europa galės ženkliai pasinaudoti Saulės energiją, tačiau Šiaurės ir Rytų Europos jėgainės galės pasinaudoti vėjo jėgainėmis ir bioenergetika. Taigi matote, potencialas yra pakankamai didelis e, vienai ar dviems skirtingoms technologinėms alternatyvoms regionuose. Kas dar yra labai svarbu? Yra pakankamai didelis potencialas e, turimiems pastatams pertvarkyti, renovuoti. Tai sukurtų papildomų darbo vietų, bet to tai leistų kovoti su energetiniu skurdu, kuris yra labai rimta problema. Anglijas regionuose, kurie paprastai yra e, vidutinių e, pajamų regionai, energetinės veiklos reikalavimai nėra tenkinami. Ir mes suprantame, kad e, tam, kad pakeistumėm pastatų e, būklę, dabar e, su turimomis pajamomis prireiktų vos ne šimto metų. Todėl turime galvoti, kaip pagerinti tų regionų produktivumą, žmonių gyvenimo sąlygas ir kaip sukurti naujas užimtumo galimybės. Žmonės anksčiau dirbę uh, E, anglės sektoriuje dabar galėtų būti perkelti į kitus energetikos sektorius. Be abejo, turime galvoti ir į kitas galimybės. Dar vieną pavyzdį pateiksiu potencialius darbo vietų sukūrimo galimybės būtų e, baterijų giga gamyklose. Baterijos akumuliatoriai yra labai svarbus perdodant, pereinant prie klimato neutralumo Per elektromobilumą mes galime ženkliai sumažinti CO2 išmetimą ir turbūt e, transportas yra labiausiai taršpus ekonomikos sektorius šiuo metu. E, dabar jau yra nemažai stambių investicijų padaryta, bent jau 13 e, stambių objektų yra statomi ES arba bent jau yra suprojektuoti, dauguma jų yra dabartinėse anglės regionuose. Noriu tik priminti, kad viena tipinė gamykla akumuliatoriams ir baterijoms gali sukurti darbo vietų nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Taigi kyla klausimas, kaip tą potencialą galime paversti darbo vietomis, užimtumu. Jeigu pažiūrėtumėm, kas jau yra susitarta pertvarkos laikotarpiui, perinant prie klimato neutralumo, kas bus iki 2030 ir kas bus vėliau. E, kokie yra atsinaujinančios energijos tikslai. Ir tada bus galima sakyti, kad iki 2030 metų 250-300 tūkstančių darbo vietų galima sukurti atsinaujinančios energijos gamyboje ir pastatų renovavimo sistemoje. Jeigu galvojam apie tuos tūkstančių žmonių ir palyginame, kad dabar uh, anglės regionuose dirba panašus skaičius, tai vaizdas nėra toks jau blogas, bet aišku, niekas nėra rožėmis klota, supraskim, kad e, pakankamai brangiai kainuos ir daug pastangų pareikalaus perėjimas prie atsinaujančios energijos šaltinės. Na ir paskutinis dalykas, baigsiu savo prezentaciją e, įvartindamas dar vieną faktą. Įvairius regionus ir jų potencialą išmatavome ir žiūrėjome, kokios būtų darbo vietų e, sukūrimo galimybės e, vadovantis techninėmis galimybėmis. Mes visus regionus suskirstėme į tris pagrindinius regionus. Iš viso yra 28 anglės regionai, kurie turi labai didelį potencialą e, įdėkti atsinaujinančios energijos technologijas. Juose reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai finansavimo ir kad galėtumėm panaudoti atsinaujinančius energijos uh, šaltinius tame regione. Dar septyniose regionuose potencialas yra e, netitinka dabartinių užimtumo masto tose regionuose. Todėl čia mes turėsime teikti daugiau paramos, kad permainos būtų sklaidesnės. Ir dėja yra dar septyni regionai, kuriuose darbo vietų per atsinaujančius energijos šaltinius potencialas yra žymiai mažesnis negu dabartinis uh, anglies sektoriaus potencialas. Todėl akivaizdu, kad tuose septyniuose regionuose reikės ieškoti alternatyvių verslo modelių, atsitraukti nuo anglies ir ieškoti darbo vietų visiškai kitose ūkio srityse. Baigdamas noriu pasakyti, kad atlikdami šį tyrimą, mes e, e, informaciją apibendrinome iki NAC 2 lygio, apie kiekvieną regioną rasite informacijos apie techninį potencialą ir pereimo prie atsinaujančių energijos šaltinių potencialo. Taip pat yra pasvertos galimybės renovuoti pastatus ir instaliuoti atsinaujančius energijos šaltinius, šaltinių e, įrangą uh, E, anglė kasybos regionuose, taip sukuriant naujų darbo vietų. Ačiū, kad e, suteikėt man dabar galimybę pristatyti rezultatus ir baigsdamas noriu pasakyti keletą galutinių išvadų. Akivaizdu, kad atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimas gali palengvinti energetinės permainas ir darbo vietų kūrimą E, bendruomenėse, kurios dabar e, dirba kalnakasyboje. Be to, tokių projektų plėtra padės infrastruktūros, e, žemės, kvalifikacijos ir pramonės raidai. Glaudus bendradarbiavimas tarp įmonių reguliuotų investuotojų, žemėtvarkininkų ir vietos bendruomenių yra būtinas, kad išsiaiškintume tvariausią ir optimaliausią socialinių ir ekonominių permainų panaudojimą. Iki 2030 metų mes turėsime sukurti iki 315 tūkstančių darbo vietų. Mes suprantame, kad energetikos sektorius nėra vienintelis sprendimas tiems regionams. Reikėtų pagalvoti ir apie, apie kitus sprendimus. Ačiū. Dėkoju. Ačiū daktarui Cimas už pasisakymą, o dabar Nebedelsdami išklausykime kito kalbėtojo, pono Enriko Bota. Jis yra aplinkos saugos e, departamento vadovas EBPO. Jūs e, perinimo laikotarpio valdymo strategiją teikiate, kad būtų rastos priemonės perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir siekiant maža anglės ekonomikos plėtojimo. Tai štai, išklausysime trečiojo eksperto paskui ir pradėsime diskusiją. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau visiems padėkoti už tai, kad atvykote į šį seminarą. Ačiū, kad surengėte tokį. Uh, e, uh, e, Ir iš tiesų klausimai visi keliami labai įdomus. Aš kalbėsiu apie studiją, studiją, kuri buvo atlikta EBPO. Šioje studijoje mes pabandėme apžvelgti visą eilę dalykų. Pirmiausia, pasižiūrėjome, ką žinome apie pereimą prie mažanglės ekonomikos, kokie darbuotojai dirba sektorius atskiruose ir kokį poveikį jiems tai turės. Jau Yra pirmosios patirties iš kalnakasybos įmonių, jau žinoma, kas suveikia, kas ne tuo pereinamųjų laikotarpiu. Bandome suprasti, kokių geriausių sprendimų galėtume surasti dabar, e, toliau pereidinėdami prie mažanglės ekonomikos. Tai štai. Pirmoji studijos dalis pirmiausia, kur išdėsite tai, ką mes žinome apie E, pertvarką susijusią su mažanglės ekonomikos plėtojimu. E, tos pertvarkos e, projektai yra svarbus. Čia yra bandoma paskaičiuoti, kiek turėtų kainuoti CO2 toną 50. Čia, čia yra kalbama apie tonas 50 E, už, e, mokestis už 50 tonų CO2. E, mokestis siekia 0,2 procento. Kai dėl bendro poveikio, aš bandėm paskaičiuoti, kiek buvo prarasta darbo vietų, daug jų buvo sukurta, daug darbuotojų buvo perkelti į kitus sektorius, 0,2 procento yra svarbus skaičius 95-2005 metais E, buvo toks pasirinktas laiko langas, įvairiose šalyse buvo pasiekta 20 procentų darbo vietos pertvarko. E, taigi tas procentas viena vertus nedidelis. Kodėl toks nedidelis procentas? Todėl, kad e, tie sektoriai, kurie labiausiai buvo paliesti tų pertvarkų, nebuvo tie sektoriai, kur, buvo, kur tų darbuotojų buvo daugiausia. Svarbiausia poveikį E, patiria ne tie kartais sektoriai, apie kuriuos manoma, kad jie bus e, labiausiai poveikį patirsiantis. Tai yra pirmiausia kalne kasyba, 8 procentais ten sumažėjo darbuotojų, bet taip pat svarbus, svarbus buvo tų pajėgumų perkelimas į energijos gamybos sektorių. E, svarbu prisiminti iš viso to yra tai, kad perimas prie mažanglės ekonomikos palies tam tikrus sektorius, tai yra anglies kasybos, bet ir kiti sektoriai intensyviai naudojantis energiją, tai ir tai nebus procesas, kai bus tiesiog panaikintos darbo vietos, tai bus perimas nuo vieno prie kito. Darbuotojai iš vieno sektoriaus pereis dirbti į kitą. Jeigu bus prarastos vienur darbo vietos, tai jos bus sukurtos kitur. Tai štai, tai yra tie sektoriai, kurie bus paliesti, bet ką žinome apie darbuotojus tuose sektoriuose. E, reiktų padidinti tą skaidrę, kad visiems geriau matyti būtų, sako kalbėtojas. E, kalnakasybos pramonė, pramonė dirba daugiausia vyrai. Vyrai pirmiausia, tad ir pajus tuos pokyčius pertvarkai prasidėjus. Antra, kai kurių sektorių plėtra, tokių kaip pavyzdžiui mažai energijos e, iškastinės reikalaujanti energijos gamyba, gamyba sulauks ten pereinant į kitų vyrų. Moteris e, energijos sektoriuje pradeda vaidinti irgi didesnį vaidmenį, ten tradiciškai anksčiau tik vyrai dominuodavo. 35 procentai e, vyrų dirba atsinaujinčiame energijos sektoriuje, jų lieka 25 procentai. E, Atvir, jie tradicinėme energijos sektoriuje buvo 35 procentų, lieka 25 atsinaujinančiame energijos, energijos sektoriuje. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad moteris E, mažesnį vaidmenį vaidino, e, e, vaidino tame sektoriu, kuris buvo labiau tiksliųjų mokslų, technologijų, matematikos mokslų ir taip toliau. Vyrai pirmiausia būna paliesti tos pertvarkos, tačiau iškyla taip pat iššūkių ir moterims. Antras dalykas. Kitas skaičius, kurį žinome apie darbuotojus, perinant prie mažanglės ekonomikos, yra štai kas kai kuriuose šalise e, jie juntami labiau. Ypač ten, tose šalise, kur ekonomika buvo labiau planuojama. Visi darbuotojai e, susiduria su tam tikrais perkelimo kaštais. Jie turi susirasti darbo vietą e, dėl vairiausių priežasčių jiems tenka mokytis, lankyti kursus, vykdyti įvairias profesinės veiklas. Šis grafikas, kurį matote dabar, yra toks pakankamai sudėtingas. Bet čia reikia suprasti du svarbius dalykus iš jo. Pirmiausia, pereinamasis laikotarpis palies ir aukštos, ir mažesnės kvalifikacijos darbuotojus. Nereikia čia mąstyti tik apie tos žmonės, kurie neturi ypatingo išsilavinimo. Pokyčius pajus ir aukštą išsilavinimą turinti šios sektoriaus darbuotojai. Kitas dalykas. Kalbame ne apie darbo vietų praradimą, bet apie jų perkelimą iš vieno sektoriaus į kitą. E, ar kalbėtume apie aukštos ar žemos kvalifikacijos darbuotojus, jie visi tą poveikį pajus. Problema yra štai kokia. Darbuotojams reikia tam tikrų kvalifikacijų, kad galėtų sėkmingai perėti iš vieno sektoriaus į kitą. Ir kokie tie įgūdžiai yra. Viskas priklauso nuo to, ką darbuotojai dirbo anksčiau. Galbūt jie gali rasti ir su turima kvalifikacija darbą, tačiau perinant į kitą sektorių, pažiūrėjau, statybų ar verslo sektorių, papildomų įgūdžių gali tekti įgyti. E, tie įgūdžių formavimo poreikiai keičiasi. E, priklausomai nuo to, kokios karjeros paskui perėjęs į kitą sektorių siekia asmuo. E, yra nu, numatytos mokymo programos tokiems atvejams, yra kalbama apie vairias specializacijas. E, e, čia mes be kita ko galime pasakyti, kad yra tokių darbo vietų, kurios e, yra intensyviai naudojančios energiją. Reikalinga rasti tokius sektorius, kur, kur anglijas vartojama mažiau, o e, centrinėje rytų Europoje yra tokių vietų, kur regionai iš tiesi priklauso, pažiūrėjau, anglijas kasybos. Taigi, panašu, kad naujai kūriamos žalios darbo vietos irgi pirmiausia turės būti sutelktos į tuos regionus, kur anglės kasybą reikės mažinti, kurios gal net reikės atsisakyti. Taigi, visa tai Tie pasikeitimai turės įtakos kiekvienam žmogui, jo šeimai, visam jo gyvenimui ir aplinkai. Geografiniai skirtumai irgi yra svarbus dalykas, kurio svarbu neišleisti iš akių. Dabar iššūkiai Na, visų skaidrių čia nekomentuosiu, bet tiesiog pasakysiu, kad mes pabandėme įvertinti e, praeities restruktūrizavimo patirtį ir ko mes galime pasimokyti iš to. Atskirų atvejų studijos rodo štai ką. Pirmiausia, pereinamojų laikotarpių reikia turėti ilgalaikius planus Tai tos pertvaros paprastai yra ilgas procesas ir anglies e, kasybos vietose tie projektai apėmė, tie pereinamasis laikotarpis užėmė vidutiniškai 20 metų. Svarbu žinoti, ką norime sukurti. Svarbu, kad būtų įkurti, įtraukti į projektus visi suinteresuoti subjektai. Pereinamasis laikotarpis dar tebe vyksta kai kuriuose regionuose. Buvo sukurta darbo grupė tam, kad būtų galima išklausyti visus suinteresuotus subjektus, įskaitant darbuotojus, vietos bendruomenės, e, tarnautojus. Visą tai e, leido geriau planuoti regiono ateitį. Vietos plėtros strategijos turėtų turėti tikslą e, iškelti svarbiausius regiono privalumus. reikėtų paieškoti naujų metalų ar mineralų eksploatacijos galimybių. Tai galėtų sėkmingai pakeisti buvusią ekonomiką vieną kitą. Taip pat galima tas senas kasybos vietas panaudoti, kaupti CO2, naudoti tai kaip saugyklas. Pramoninis turizmas yra Kitas dalykas, kuris pakankamai populiarėja tose buvusiuose kasybų vietose, e, nes pramonės palikimą tuo būdu galima pamatyti, su juo susipažinti, kai kas iš jų tampa netgi UNESCO saugomų paveldų. Kadangi sakėme, kad reikia ilgalaikės vizijos, kai jau tokią turim, tai tuomet turime uh, e, įdėkti įgūdžių formavimo politikas. Tai yra glaužiai susijęs su vietos rinkos poreikiais. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, pasirenka formuoti vienus įgūdžius, kitos kitus. E, tie poreikiai yra kuriami e, ne tik atsižvelgiant į regiono ekonominius poreikius, bet į tokius dalykus taip pat kaip demografija, kaip visuomenės senėjimas ir panašiai. Būtina vykdyti aktyves darbo rinkos politikas. Ką mes turime omeny? Ogi turime omeny visas politikas, kurios padeda kurti darbo vietas arba formuojant įgūdžius, arba stengiantis parengti tokius darbuotojus, kurie gali užimti laisvas darbo vietas. Tai štai, mokymas, darbo vietų e, formavimas taip pat gali būti sėkmingi pavyzdžiai, kurie viena vertus gal pasirodo labai banalūs, bet tai yra tos formulės, kurios veikia. Tos formulės yra tikrai labai efektyvios. Kaip kalbėjo prieš tai pasisakęs kolega, atrodo, kad tie įgūdžiai, kuriuos žmonės yra įgyję tuose sektoriuose, kur CO2 buvo daug kartais praverčia ir kitose sektoriuose. Aišku, permokinti, perkvalifikuoti žmonės reikia, bet kartais jiems nebūtina įgyti visiškai naujus įgūdžius, tiesiog tenka pritaikyti turimus. Stebėdami tos atvejus mes pastebėjome, kad svarbu žmonėms formuoti tokią verslumo dvasę, kad jie patys norėtų kurti savo vietą savo arba ir kitiems. E, Turime nepamiršti ir to, kad žmonių be įgūdžių negalima stumti tapti savarankiškai dirbančiais. Jie gali patirti labai skaudžių finansinių ir psichologinių pasiekmių. Tada atsargiai šiaus rytį reikėtų elgtis. Trečias ramstis yra struktūrinės politikos Čia mes turime kalbėti apie žmonės ir kapitalą, jie perkeliami iš vieno sektoriaus į kitą. E, būtina padaryti viską, kad ir žmonės, ir įmonės greitai rastų naujas galimybės. Apie kokias politikas mes čia kalbame. Pavyzdžiui, palengventi reikėtų procedūras verslui kurti, vystyti programas, kurios skatina verslumą. Ir taip pat būtina, kad būtų kuriami e, mažanglės, e, e, mažanglės technologijas naudojantys startuoliai. Tai paskatins investicijas, inovacijas ir produktivumą. Tam reikia tam tikrų sąlygų ir taip pat visam tam įgyvendinti reikia lėšų. Ankstesnė patirtis rodo, kad nemažai pinigų buvo skirta e, būtent tam pertvarkos, tam pareinamajam laikotarpiui. Pareinamasis laikotarpis yra proga, tai yra galimybė. E, taršos leidimai, jų panaudojimas padeda formuoti tam tikrą klimato politiką. E, iš čia gaunamos papildomos mokestinės pajamos. CO2 kaina 30 eurų už toną yra šiek tiek mažesnė negu apie tą, kuri buvo minėta anksčiau. G20 šalių 1 procentas BVP papildo tuos tas mokestinės pajamas, kurios siekia 1 procentą nuo BVP. Tai yra netiek ir mažai lėšų. Kai kurios šalis nusprendžia šias lėšas panaudoti atremiant įvairius iššūkius susijusius su jų tam tikrais specifiškumais. Na ir apibendrindamas galėčiau pasakyti štai ką. Būtina turėti politinės priemonės ir ekonominės priemonės, kad darbuotojai iš vieno sektoriaus galėtų pereiti dirbti į kitus. Čia turime nepamiršti lyčių dimensijos. Vyresni darbuotojai labiau dirba tose pramonės šakose, kur CO2 išmetama daug e, O reorganizacija visa šita ekonomikos taip pat e, pasižymi e, tvirtais regioniniais aspektais. Į juos reikėtų atkreipti dėmesį. Dėkoju. Beaucoup, Ačiū ponui Bota. Dabar išklausysime trečiąjį mūsų ekspertą, ponas Gregory Peis. Jis yra iš Brugel kabineto ir jis pateiks teisėkuros teksto vertinimą. Tai yra vertinimas, kuris yra jūsų asmeninis ir nieko daugiau jis neįpareigoja. Labadiena visiems. Perėsiu prie anglų kalbos, kadangi mūsų dokumentas yra parengtas angliškai. To pageidavo parlamento tarnybos. Labadiena visiems. Na, <clears throat> labai ačiū už kvietimą ir galimybę ne tik dalyvauti čia jūsų seminare, bet taip pat ir parengti atitinkamą dokumentą dėl teisingos pertvarkos fondo. Dokumentą mes rengiame kartu su kitais trim kolegomis, su kuriais dirbame kartu. Iš esmės mes tengiamės padaryti štai ką. Pirmiausia, mes tengiamės akcentuoti svarbiausius pasiūlymo elementus – Ir kitas dalykas, tai į ką reikia atkreipti parlamentui dėmesį ir kokius pakeitimus įmanoma būtų siūlyti. Iš karto pereisiu prie pagrindinių pasiūlymo dalykų tekste, nes komisija labai viską išsamei pristatė, tai aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau apibendrintai pasakyti, koks yra pagrindinis naujo fondo tikslas? Na, pirmiausiai tai yra padėti tiems, kurių vietos ekonomika nukenčia nuo reikalingos divers, nuo klimato kaitos, nuo pereinamo laikotarpio ir kuriems reikia imti ekonomikos modernizavimo bei diversifikavimo. Tai galima padaryti teikiant dotacijas trijose sritise. Pirmiausia, socialiniai paramai ekonomikos atgaivinimui, investuoti pagrindė į bendrovės ir trečia, <clears throat> atkurti žemę. Kai kalbame apie JTF asignavimus ir iš kur bus gauti pinigai, tai komisija siūlo iš ES biudžeto skirti 7,5 milijardo eurų eurų. Tai vis, būtų visai nauja eilutė ir ko gero tai yra e, daugiausia, ką gali komisija pasiūlyti. Šie 7,5 milijono turėtų būti vertinami kartu su tam tikrų lėšų perkelimu iš RDF ir ESF, tai yra Europos regionų plėtros fondo ir Europos anglaud, e, socialinio fondo. Tokiu būdu bendras finansinis vokas sudarytų apie 50 milijardų. Geografinė apreptis. Tranzitinių e, fondų galėtų pasinaudoti visos valstybės narės, tačiau iš tiesų egzistuos tam tikra formulė, pagal kurią jos atlinkamo valstybės narės e, turės atitikti tam tikrus svarbius kriterijus. Pirmiausia, tai kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų generuoja valstybės NATS 2 regiono lygių. Ir pavyzdžiui, Prancūzija maždaug 22 vietoje, Ispanija neatsimenu o, Ispanijos sritis irgi uh, tenkintų sąlygas. Ir iš esmės tie du rodikliai. Bet dar vienas aspektas e, tai yra uh, užimtumas uh, angliakasybos ir susijusiuose pramonėse. Taip parma galės būti nukreipiama projektams. Ir yra numatyta 11 veiklos sričių. Kiekvieną visą ją galima sugrupuoti į tam tikras kategorijas. Pirmiausiai socialinės paramos projektai, ekonomikos atkūrimo projektai ir uh, žemės um, gaivinimo projektai. Aišku, bus uh, sąlygos nustatytos Pirmiausia, valstybės narės turės pateikti pereinamojo, e, teisingo pereinamojo laikotarpio teritorinius planus, kuriuos tvirtins komisija. Ir jeigu jį patvirtins, tada komisija e, skirs e, lėšas, bet tvirtins tada, jeigu bus projektai, sude, planai bus suderinti su numatytais tikslais. Visą tai trumpai apibūdina patį pasiūlymą. O dabar mes pabandėme įvertinti patį pasiūlymą, bandydami įsiaiškinti, kurias vietas tikrai būtų pravartu patobulinti. Na, kaip matote, mes gana kritiškai pasiūlymą įvertinome ir rekomendacijos yra esminio pobūdžio, nes nenorėtume, kad būtų labai siaurai suvokiamas fondas. Pirmiausia, mes mano, kad naivu ir net klaidinga galvoti, kad tai bus kažkokie iš dangaus papildomai nukritę pinigai. Nes dabartiniu metu, kaip jūs žinote, vyksta dėrybos dėl DFP ir bandoma susitarti dėl bendros skaičiaus, kiek nuo uh, nacionalinių bendrųjų pajamų bus mokama 1 procentas, 1,7 ar taip toliau. Ir kai tik tai bus susitarta tarp valstybių narių ir su parlamentu, tada kaip tik bus skirstimo skaičiai daug aiškesni, nes iš tų patvirtintų pinigų bus skiriama 7, kaip sakoma, e, su pusę milijardo e, lėšų, tačiau tai nebus kažkokie visiškai papildomi pinigai, nes jie neabejotinai atkeliaus iš to paties krepšelio. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti kadangi tai yra tokie suminiai skaičiai, tai 7,5 milijardo skirimas JTF reiškia, kad lygiai tiek pat bus atimta iš kažkokios kitos vienos ar kelių sričių. Ir tai savo ruoštų turi du aspektus. Taigi pereinamo laiko tarp pinigai tai yra tiesiog perpaskirstytų pinigų rezultatas. Ir greičiausiai nukentėjęs anglaudos politika mažiau bus skiriama tam tikros valstybėms narėms, mes, esam, mes bandėm panagrinėti įvairius modelius. Taigi visiškai akivaizdu, kad tie pinigai iš vienų valstybių narių perkeliaus į kitas valstybės narės. Pavyzdžiui, e, e, iš Vengrijos nukeliaus į kokią nors Lenkiją. Tai yra e, svarbu nepamiršti. Kitas dalykas, į ką jūs turite atkreipti dėmesį, labai svarbu pasitikrinti kokios programos bus sumažintos, kam nebus skiriama lėšų. Tada pamatytumėte, kad iš tiesų pagal fondą šitą teisingo pereimo tiesiog yra pervadinamos programos. Pats teisingo pereimo fondas. Dera pastebėti, kad komisija nesiūlo, nepaaiškina, iš kur atsiranda tie 7,5 milijardo. Dar vienas dalykas. Labai sunku įvertinti, bet atlikus analizą mes galėtume galvoti, kad 7,5 milijardo eurų tikrai nepakaks įvardytų trijų priemonių trijose sritise įgyvendinimui vienai par kitaip dėl pereimo sumažės darbo vietų. Ir mūsų išvada ta, kad perinamo laikotarpio fondas tikrai negalės įspręsti tų visų problemų, kurios atsiras. Todėl mūsų pagrindinė rekomendacija tokia - reikėtų grįžti prie pradino Europos parlamento pasiūlymo ir gal pasirinkti mažiau sričių, tai yra socialinę paramą ir žemės atkūrimą. Mes žinome, kad panašiai mano ir regi komitetas, kad mes, jūs kaip regi komitetas taip pat manote, bet mes manome, <clears throat> kad nėra prasmės išbarstyti pinigus po kropelę, po visą Europą, o reikėtų daugiau dėmesio skirti e, vienai ar kitai sričiai, tada iš tiesų tas rytis gaus e, rimtą paramą. Dar vienas dalykas, e, kuri veikla bus tinkama finansuoti. Visiškai akivaizdu, kad veiklos sritis dubliuojasi. Tas pačias sritis finansuoja regionės plėtros fondas, socialinis fondas plus Life ir Žemės ūkio paramos fondas. Todėl mūsų pagrindinė rekomendacija būtų tokia. Pirmiausia, kadangi mes siūlome pasirinkti mažiau finansavimo tikslų, tai tada reikėtų sumažinti ir tinkamų finansuoti veiklos sričių skaičių. Ir tinkamos finansuoti turėtų būti tik tai Tokios rytis kaip naujų įgūdžių įsisavinimas, kas labai svarbu, kai žmonės praranda darbą ir žemės atkūrimas. Antra, ką mes rekomenduojame. Mūsų rekomendacija susijusi su to, ką kolega neseniai minėjo. Tai yra papildyti tinkamų finansuoti veiklų sąrašą, tam tikrais duomenimis, nes tada bus visiškai aišku, kur reikia tobulinti įgūdžius, pavyzdžiui, kokiuose sritise, o kokių sričių darbuotojai turi įgyti visiškai naujų įgūdžių, nes jie neteks darbo savo senose sritose. Dar e, tas dalykas turi būti e, daromas atsižvelgiant į regiono darbo rinkos poreikius nes jeigu šiaip sausijimsim naujų įgūdžių įsisavinimu, tai tai neduos jokios naudos. Dar viena rekomendacija - tai um, numatyti tam tikrą tokių darbuotojų pajamų paramą, atsižvelgiant į kai kurių darbuotojų uh, amžių, pavyzdžiui, gal kartais būtų protingiau uh, suteikti galimybę anksčiau pasinaudoti e, pensijomis, uh, ar išgyventi laikotarpį iki pensijų, negu juos iš naujo mokyti naujų įgūdžių ir naujai finansuoti iš teisingo perimo fondo. Ir dar vienas dalykas - tai ekonomikos atkūrimas. Na taip, gerai, kad norima įdėkti teršėjas moka principą, bet iš tiesų reikia nepamiršti, kad bus tokių teritorijų, kuriuose nėra bendrovių ir jos niekada jau nebefinansuos. Ir galiausiai. Nesakau, kad reikia labai siaurai viską vertinti. Mes manome, kad Tam, kad žmonės surastų darbą, būtina atkurti tokius pereimo laikotarpių nukentėjusius regionus. Bet norint atkurti ekonomiką, tai tam yra ir kitos priemonės. Nebūtina uh, skirti lėšų iš pereimo, teisingo pereimo fondo. Ir egzistuoja ir kitos a, e, programos bei bankai, pavyzdžiui, EBRD finansuoja nemažai Na ir galiausiai geografinis pasiskirstimas. Mes tikrai manome, kad toksai iš ankstinis skirstimas politinė prasme, jisai yra suprantamas, nes e, tada galima susijęti su ambicingais e, klimato kaitos kriterijais, bet svarbiausia, kad tikrai parama gautų darbuotojai tose regionuose, kurie labiausiai nukentės. Ir todėl gal nereikia užsimti iš ankstinių paskirstimų, kaip kad, o veikti taip, kaip veikia prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Tai yra, kada jau viskas konkretu, konkrečiai kalbėti apie paramą. O žiūrint apie pačią iš ankstinio pas, fondo pas, lėšų paskirstimo formulę, uh, tai ta formulė gal nelabai tinkama, nes jeigu jūs e, ją taikysit ir um, didelio CO2 intensyvumo kriterijų, tai nei NATS trečias lygis, nei kokie kiti galės gauti paramą, nes maždaug 40 procentų NAT, NATS 3 regionų gali pasinaudoti fondo lėšomis, bet tokia formulė neatsižvelgia į visas teritorijas, o tik tai tam tikras jų dalis. Todėl uh, viskas yra pakankamai problemiška. Dabar, kai kalbame apie rekomendacijas, tai sakyčiau, kad reiktų veikti taip, kaip veikia uh, ESF, ESF EGF fondas, tai yra globalizacijos fondas. Ir dar, kai kalbame apie paskirstimo formulę, tai svarbu, kad e, būtų lygiomis sąlygomis viskas daroma. Na ir paskutinis dalykas, ką aš norėjau pasakyti, pervedimai iš ESF, ERDF. Uh, lėšų į JTF fondą. Faktiškai JTF fondas, Teisingo pereimo fondas, kaip mes rekomenduojame, turėtų veikti tam, kad užtikrintų socialinę paramą, skirtingai nuo ERDF ir jo. Ir todėl pati lėšų perkelimo idėja nėra tikrai labai gera nes man atrodo, kad valstybė nari gali tiesiog išnaudoti įskirtas lėšas iš teisingo pereimo fondo, pavyzdžiui, atkurdama ekonomiką, o pamiršti visiškai socialinę sritį. Bet svarbiausiagi tos trys sritis, kurias siūlo pakolkas komisija, kad juose būtų imamasi veiksmų, o ūkio atkūrimas, ekonomikos atkūrimas be socialinių priemonių, socialinės paramos priemonių nieko uh, neduos. Todėl mes e, manome, ir rekomenduojame, kad nereikėtų privaloma tvarka perkelti dalies fondų iš ESF plus ir ERDF fondų į teisingo pereimo fondą, nes tai nepadės suteik daugiau gyvybės nukentėjusiems regionams. Kitas dalykas, kad kiekvienas regionas, nors ir savitas, turi būti traktuojamas lygiaverčiai su kitais ir ERDE e fondai labiau tiktų paveiktų regionų ekonomikai atkurti, vadovaujantis galbūt ir teisingo pereimo fondo paskirstimo kriterijais. Taigi tada iš tiesų būtų užtikrinta socialinė parama. Na kągi, aš manau, kalbėjau dvi minutės per ilgai, bet tokios yra mūsų rekomendacijos, o jūs galite susipažinti geriau su mūsų visa ataskaita, jinai yra prieinama. Jeigu turite klausimų, tai galite atsiųsti juos man elektroniniu paštu, juos tikrai atsakysiu vėliau. Ačiū. Dėkoju dėl jūsų rekomendacijos krypčių. Um, neturiu jokių pastabų, bet, kaip jau sakiau, tos rekomendacijos yra jūsų ir įpareigoja tik jūs Ir manau, kad komentarų tarp kolegų bus, nes jūs daugeliu atveju pasisakėte labai atvirai ir savo pastabas išsakėte labai atvirai. Nekantriai lauksime dabar kito požiūrio. Išdėstys kitas pranešėjas kolega Kefaladžianis. Prašom, žodis tau, kolega. Thank you, President. I will be brief. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mėly kolegos, ponius ir ponai, visų pirma, aš noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Dėkoju už pristatymą ir už tai, kad komisija man pristatė e, šį pasiūlymą. Taip pat dėkoju ekspertams, kurie e, pristatė skirtingus šio klausimo aspektus. Mes norime e, geriau išanalizuoti šį dalyką, reikia daugiau E, padirbėti, nes labai ambicingi tikslai yra iškelti. E, klimato neutralumas iki 2050 metų ir aš noriu priminti, kad Europos e, taryba šį tikslą patvirtino 2019 metų rudenį. Pasiūlymas dėl teisingų permainų fondų yra pirmasis teisėkūrinis pasiūlymas, kuriame tas prioritetas yra įgyvendinamas. Todėl aš jaučiuosi pagerbtas ir didžiuojuosi, kad esu kaip pranešėjas paskirtas. Aš e, esu paskirtas renkti pranešimą apie teisingą permainų fondą. E, šis fondas užtikrins teisingą pereimą prie klimato neutralios technologijos, e, socialiai teisingai, nieko nepamirštant. Komisijos pasiūlymas yra vertas dėmesio, tačiau mano nuomonė jis reikalauja tam tikrų permainų ir aš norėčiau atkreipti jas dėmesį, besiklausydamas e, šešėlinių e, kitų suinteresuotų narių pozicijų, taip pat aišku šio proceso dalyvių. Kaip mes jau žinome, e, šis fondas bus paskrys, pasgrystas 7,9 milijardais e, eurų iš pradžių finansavimas ateis iš regionų plėtros fondo ir Europos socialinio fondo, jis bus skirtas visiems, visoms valstybėms narėms. Ir jame yra kalbama apie visą eilę tikslinių regionų ir investicijos, reaguojant į ekonominius, ekologinius ir socialinius iššūkius. Tam, kad ši programa vyktų sėkmingai, visų pirma, turi būti dirbama su visa eile deramų tarnybų. Bet to šis reglamentas e, turi būti labai lankstus, programuojant ir planuojant. Kalbant apie numatytą kalendorių šiam dosie, gali būti, kad Liepos mėnesį jau bus parengta pirmojo svarsimo pozicija ir ją mes paskelbsime dar prieš Europos parlamento vasaros atostogas. Šiandien e, regi komitete vykstanti diskusija turėtų būti orientuota į pranešimo projekto parengimą kuo greičiau. O antras dalykas, mes turėtumėm išspręsti problemą susijusią su skirtingų parlamento komitetų kompetencija. E, kalbant apie paskutinį punktą, aš galiu pasakyti, kad biudžeto ir inte komitetai paprašė e, būti pagrindiniai rengiant šį dosiją kartu su mumis. Envi norėtų uh, dalyvauti rengiant šį pranešimą. TRAN komitetas ir MPL komitetas e, turėtų e, teikti papildomas nuomonės. Sprendimui priimti prireiks maždaug mėnesio, tačiau tuo tarpu mes ir toliau dirbsime. Taip pat balandžio mėnesį turėsime pakeitimų, o gegužės mėnesį komitetas jau balsuos dėl šio pranešimo. Mėly kolegos, aš esu įsitikinęs, kad žaliojo kurso ateitis yra pasiekiama, mes turime teisę e, išsikeltus tikslus įgyvendinti, tik tai turime įsivaizduoti, kad teisingo sprendimo principai turi būti ES politinis prioritetas. Šis fondas yra tik tai vienas žingsnis ilgame kelyje link šio prioriteto pavertimo realybę. Aš asmeniškai E, dirbsiu konstruktyviai ir esu palankiai nusiteikęs, esu pasirengęs su visais parlamentarais diskutuoti apie jų mintis, pasiūlymus, prioritetus. Ir taip pat aš glaudžiai bendradarbiausiu be abejonės su šešėliniais pranešėjais, su patarėjais, su valstybėmis narėmis ir atitinkamais regionais. Man reikalinga jūsų parama ir pagalba. Ir Europos parlamentas bus pasirengęs suteikti gerų, pateikti gerą rezultatą ir pagrindą reglamentui laiku. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už paramą ir uždėmesį. Ačiū. Merci beaucoup. Vous pouvez être assuré euh, de l'appui de tout le staff. Dėkoju. Manau, kad jūs galite tikėtis komiteto darbuotojų paramos, nes jūsų darbas tik prasideda. Noriu pasakyti, kad yra e, visa eilė dalykų, kuriuos dar pasakys taryba. Dar tebe laukiama, dar nemažai nežinomybės. Ir laukiame taip pat ir to, kai bus sureguliuoti biudžeto ir darbų tvarkaraščio klausimai. Pradėsime diskusiją ir pirmiausia, Pedro Markesui suteiksiu žodį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Socialistų frakcijos vardu Norėtume pradėti nuo to, kad šios priemonės svarba turi būti dar labiau pabrėžta. Mes manome, štai ką, jeigu norime e, žaliosios pertvarkos siekti su plačių žmonių, reikia atsižvelgti ir iš šio pereinamo laikotarpio socialinį poveikį. Ši priemonė mums atrodo visiškai tinkama, tačiau dar lieka nemažai iššūkių, kuriuos visiems teks atremti tame darbe, kuris dabar tik prasideda. Sveikinu pirmininką ir koordinatorius, surengusius puikų seminarą. Buvo pateikti drąsų siūlymai, į juos reikia įsiklausyti, tą turi padaryti ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, Europos komisija ir Europos parlamentas. Labai atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta ir noriu pasveikinti pranešėją už tai, kad jis pasisakė labai drąsiai apie tuos dalykus, prie kurių dabar visi dirbsime. Noriu dar pabrėžti to, pe, tos pertvarkos socialinį aspektą. Jau išgirdome rekomendacijas tą kryptim. Tas, ta žalioji pertvarka, ir apie tai mes ir frakcijose kalbėję, turi turėti tokį, tokią taip pat ir raudoną giją, žalioji pertvarka tvarkoji, tačiau tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į skaitmeninimo augančias galimybės ir CO2 išmetalų mažinimo poreikį. Taigi žaliasis kursas yra puikiai proga atsižvelgti į socialinius aspektus. Turime sutelkti resursus būtent prie šio ramščio užtikrinant tuo pat metu ir ekonominę pertvarką. Bet išteklių turim nedaug. Turime paremti mūsų teritorijas ir žmonės, kurie ten gyvena ir kurie tą pertvarką patirs. Kodėl taip sakau? Todėl, kad aš esu dirbęs viešosios administracijos rytyje ir nekartą mačiau, kad kai vyksta regionų pramoninė pertvarka, E, nutinka įvairiausių labai sunkių socialinių pasiekmių. Tai nereiškia, kad visi žmonės galės persikvalifikuoti, kad mosteriaus burtų lasdelė jie suras darbo vietą naujoje toje ekonomikoje. Kyla socialinės atskirties rizika. Mes susidursim su tuo tuose pertvarkos regionuose. E, buvo pasakyta ne kartą, kad kai kurie tie regionai, kuriuos reikės pertvarkyti, yra labai koncentruoti kairiuose valstybėse narėse. Tad rizika kyla tikrai didelė. Tai dažnai yra tos teritorijos, kur jau anksčiau yra vykę įvairūs pramonės pertvarkymai, kai buvo atsisakyta, pavyzdžiui, sunkiosios pramonės. Tai yra tos teritorijos, kurios jau yra savotiškai nualintos, nuvargintos. Joms reikia daug pagalbos, reikia rasti tvarę ir konkurencingą uh, bazę e, ekonomikos plėtrai, ekonomiką modernizuoti, kad būtų priimtos lydimosios priemonios tai žaliai pertvarkai, kad būtų galima išlaikyti darbo vietas. Ir tam mes turėsime dirbti, nepamirždami socialinės dimencijos. Tie dalykai, kur yra svarbus mūsų teritorijų sanglaudai, neturi būti palikti nuo šaly. Daugeliu darbuotojų galima padėti pereiti į naują jų gyvenimo fazę, numatant, pavyzdžiui, bendro intereso paslaugas, bendruomeninės paslaugas, kurios gali pasitarnauti ir darbo vietų kūrimui. Kaip ir komiteto pirmininkas, noriu pasakyti, kad tos visos priemonės, tos palaikomosios priemonės bendruomenėms e, liks tik tušti žodžiai, jeigu nebus skirta reikiamų finansinių išteklių jeigu nebus numatytos plataus užmojo biudžeto priemonės. Charles Michel komisaro e, siūlymai atrodo teisingai, nes tai, ką jis siūlo, prisideda prie teisingos pertvarkos fondo. Mūsų parlamentas jau vienbalsiai e, pasakė savo nuomonę. Atsisakėme tą perkelimo lėšų priemonę patvirtinti. Nes jeigu kalbame apie teisingos pertvarkos fondą ir sakome, kad tai yra naujai e, pinigai numatyti, tai ir neimkim iš vienos kišenės, iš vieno biudžeto skyriaus, kad įdėtume į kitą. Mm. Nes valstybės paskui gali manyti, kad jų sąžinė rami, kad jos viską padarė, tačiau taip nebus. Jeigu norime tikros ES politikos, reikia tą politiką tinkamai finansuoti, reikia daugiau lėšų ir iš tikrųjų uh, šviežių pinigų, o ne lėšų perkelnojimo iš skyriaus į skyrių. Ir dar vienas dalykas. Tas e, pertvarkos laikotarpis turi būti ilgas. Būtinas išvelgti ir ekstra komunitarinį laik, e, poveikį. Ta poveikį, kurį pertvarka turės už ES ribų. Europos projektas tvarus bus tik tada, jeigu nebus išspręstas anglijas gamybos klausimas už ES sienų ribų. Tai neįeina į žaliosios pertvarkos priemonių paketą, bet turime taip pat šio klausimo nepamiršti. Tiek norėjau pasakyti, o dabar kitų pasisakymų su įdomu išklausysiu. Dėkoju, Pedro, sako pirmininkas dabar. Žodį šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams. Kolega Notek. And uh, thanks to all uh, previous speakers for their fruitful uh, presentations. Na, ačiū pirmiausia visiems, kurie pateikė pranešimus apie teisingos pertvarkos fondą. Renew Europa frakcija, tik atsinaujančios Europa frakcija tikrai džiaugiasi, kad komisija imasi iniciatyvos, nes regionai, miestai laukia tokios paramos. Ir labai gerai, kad atsirado praktinis pasiūlymas, kuris leis mums judėti toliau. Iš pradžių idėja buvo ta, kad e, tas teisingo pereimo fondas bus skirtas tik tai kalnakasyboms regionams. Bet e, dėja klimato kaitos poveikis toks, kad reikia e, geografinę apriepti išplėsti. Tik tai svarbiausias dabar dalykas, bus, koks bus finansavimo mechanizmas, kuris leistų spręsti uh, įvairių sektorių įvairiuose regionuose problemas. Kyla du klausimai, pora klausimų. Pirma, tai kiek bus lėšų. Ar skiriamų asignavimų dydis bus pakankamas ir siūlomas finansavimas tikrai panašu nebus toks, kokio reikės. Dar vienas dalykas ar tos priemonės tenkins piliečių poreikius, ar tai tos priemonės, kurių jie laukia. Norėčiau dar priminti, kad netiek daug laiko liko, nes yra regionų, kuriuose jau dabar kyla problemos. Ypač tai pasakytina apie angliakasybos regionus, kuriuose per artimiausius mėnesius bus prarasta nemažai darbo vietų. Kitas dalykas, kad tie patys angliakasybos regionai susiduria su e, tiekimo, pavyzdžiui, karšto vandens tiekimo ar namų šildymo e, problemomis. Aš lankiausi praėjusią savaitę viename iš jų ir mačiau savo akimis, kas ten vyksta. Ir e, tose intensyvios angliakasybos regionuose laukiama labai investicijų, kurios turėtų būti remiamos ir iš nacionalinių lėšų. Tačiau tam, kad atsirastų naujas investuotojas, reikia, kad investuotojas žinotų, jog bus kas dirba jo siūlomose projektuose. Ir angliakasybos regionai, kuriuose angliakasiai praranda darbą, nelabai investuotojams patrauklus yra, nes kas ten yra? Ten yra tik tai bazinė, pagrindinė infrastruktūra, ligoninės, mokyklos, ir dėl to atsiranda papildomų problemų. Todėl reikalinga labai gerai susijęta visus įmanomus finansavimo šaltinius, neapsiribojant vien tik tai teisingo pereimo fondų. Taigi, baigiant pasakysiu, mes tikrai džiaugiamės, kad toks fondas atsirado ir jis turi dėrėti su sanglaudos politika, sanglaudos fondo darbu. Jeigu pavyks tai padaryti, tai viskas pasiteisins. Mes nerimaujame šiek tiek dėl teisingos e, per, per, teisingo pereimo fondo finansavimo dydžio, nes panašu, kad neužteks tiek lėšų, kiek dabar yra siūloma. Na ir galiausiai turiu pasakyti, kad mes tikrai, aš tikrai laukiu to bendradarbiavimo, kai reikės spręsti techninius klausimus ateityje. Ačiū, Andžiau. Toliau žaliųjų vardų Miklas Šmilios. Aš manau, kad pirmiausia reikia atsakyti iš tai kokį klausimą, kokį mes norime, koks mūsų tikslas. Man atrodo, kad pats laikas surasti aišku atsakymą ir atkreipti dėmesį į kai kuriuos labai vertingus Mišelio pasisakymę iškeltus momentus, kad galėtume paremti anglakasybos rajonus. Ir mes siūlome pakankamai anksti pradėti darbą. Manau, kad šio naujojo fondo tikslas turi būti padėti visiems tiems, kurie nori atsisakyti angliakasybos. Kita vertus tai reiškia, kad viskas turi būti surašyta popieriuje, dėl visų taisyklių mes turime susitarti ir turi būti pasirašytas susitarimas. Komisija pateikė jau savo pasiūlymą, bet reikia žiūrėti, kaip reikalai klostysis toliau, nes teisingas pereimas prie atsinaujinančio energijos šaltinių yra vienas iš galimų variantų tuose rajonuose. Bent jau mes patys savo įsikėlėme uždavinį atsisakyti iki 50 metų iškastinio kūro. Daug jau nuskambėjo čia įvairių minčių ir aišku, daug buvo kalbėta apie fondo finansavimo problemą. Ir visgi aš galvoju, kad 7,5 milijardo eurų tikrai neužteks, jeigu norime, jeigu rimtai galvojame apie reikalingų priemonių finansavimą. Mes patys bandėm paskaičiuoti. Pavyzdžiui, pirma problema, kuri atsiranda pagal bendrą finansavimo modelį, būtų tokia. Man atrodo, yra pavojinga manyti, kad mes perkelsime iš struktūrinių fondų lėšas ir permesime į tuos regionus. Nes iš esmės tai reiškia, kad mes iš vieno regiono pinigus permetame į kitą regioną. Ir manau, kad taip ir nutiks, jeigu neišanalizuosime visų detalių, tiesiog daugiau žmonių nukentėjęs, nes vieni neteks pinigų, kitiems tų pinigų nepakaks. Ir tai yra dalykas, kurį verta labai labai atidžiai panalizuota, kad neliktų ne, ne nuo šaly jokia viena detalė dabar bendra finansavimo garantija. Jeigu atvirai, tai aš visada pirmenybę teikiu planui, kuris pasiteisina. Jeigu gamikla gali dirbti, jinai turi dirbti. Ir atvirai pasakius, man netaip labai uh, rūpi visos kitos detalės. Aš dar kartą pakartosiu, reikalinga stabili finansavimo priemona kuri e, užtikrins ne septyneriems metams finansavimą, bet dvidešimčiai metų finansavimą. Mes negalime kas septynerius metus priklausyti nuo to, kaip susitars valstybės narės dėl daugiametės finansinės programos. Geriau būtų, kad būtų numatytas aiškus biudžetas busimiems dvidešimčiai metų. Ta aš norėjau pasakyti kartu su kuriuos mes, ir tai yra klausimai, kuriuos mes ketiname kelti dėrybose. O jeigu viskas priklausys tik tai nuo daugiametės finansinės programos, tai gali kilti ir problemų, nes Europos vadovų tarybos pirmininkas pasiūlė tą, ką jis pasiūlė. Ir Todėl nereikia pamiršti, jeigu mums neduoda pinigų, mes negalime atlikti papildomo darbo. Visi nori, kad būtų daugiau priemonių, kad būtų daroma daugiau, bet finansavimas nedidėja. Todėl tikrai yra ką veikti ir aš manau, reikia labai gerai galvoti, kur link mes kreipiame Europą. O dėl pranešimo, tai tikrai ačiū pranešėjai už darbą ir esu pasirengęs su jumis dirbti. Ačiū, Niklas. Andrei Novakov. Much, like to... Labai ačiū. Noriu padėkoti gerbėjams Europos komisijos atstovams, e, JRC ir aišku, GRC ir aišku įmonėje, kuri atliko tyrimą. Taip pat šešėlinėm pranešėjai ir pranešėjams. Yra labai daug paaiškinta temų jūsų prezentacijose, reikia pripažinti. Ir viena iš jų yra vyrų ir moterų lygybė anglekasyboje. Man jau buvo patarta neskubėti su šiuo klausimu, nes niekas negali žinot, kaip visuomenė priims e, šią problemą, šios problemos įvardyjimą, sakykim. O dabar grįžtu prie temos. Artėja žalesis kursas Net jeigu mes nesame pasirengę, jis jau ant mūsų durų. Noriu padėkoti visiems pradėsėjams šešėliniams pranešėjams regi komiteto komandai. Būkime šiame projekte pilotai, o ne keleiviai. Vadovaukime šiam procesui. Be abejo, mes kaip institucija turime elgtis tarsi mes paskutinį žodį turėtume šiame procese. Ir, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, visi esantys šioje salėje žaliam kursui pritarė. Visigi nori švaraus oro, švaraus vandens, sveiko maisto ant stalo ir savo, ir mūsų šeimoms. Bet, bet ar, ar mes visi norime gyventi ekologiškai, bet skurdžiai? Nemanau, kad taip yra. Kiekvienas megavatas, e, kurį E, vietoj to, kad pagamintume iš anglies, pagaminsime iš e, atsinaujinančio kūro, gali prilygti darbo vietų netekimų regionuose. Kiekvienas megavatas prarastas per permainas gali uždusinti galbūt mūsų pramonę. Todėl aš šaliai kursą remiu ir aš tą visuomet darysiu, bet e, darykime tai protingų tempų, taip kad ekonomika galėtų su tuo susidoroti. Aš esu tikras, kad rasime būdų tokiu būdu vei, taip veikti ir surinksime komandą, kuri leis sukurti gerai subalansuotą politinių geografinių požiūrių projektą. Tad tikiuosi, kad gera pradžia leis mums pasiekti galutinio rezultato greitai ir tikimės, kad taryba savo nuomonę suformuos taip pat pakankamai greitai. Bet dabar aš kreipiuosi visus kolegas, parenkime žaliai kursą ir teisingų pertvarkų fondą. Bet prisiminkime, kad ES buvo įsteigta būtent dėl anglės ir plieno. Ačiū. Merci beaucoup, Andrei. Ačiū, Andrei. ID frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ne, nėra jo. Rafael Devito pasisakys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir jums, ir ačiū Europos komisijos atstoviai, bei visiems svečiams, kuruo, kurie Mūsų diskusiją taip paivairinom. Be abejo, yra daugybė klaustukų, kurie iškilo mūsų diskusijoje. Pone pirmininkė, pasiremsiu jūsų žodžiais, kuriuos ištarėte posėdžio pradžioje. Diskusija dėl DFP yra absoliučiai susijusi su tais dalykais, kuriuos šiandien čia minime šiame komitete dirbame svarbų darbą, nes esame tas pirmasis filtras. Ir dabar pradėsime dirbti dėl reikalo esmės. Girdėjome daug iškilmingų pareiškimų, vyko diskusija po to, kai Europos komisija pateikė savo siūlymą. Ir štai dabar reikia pradėti esminę diskusiją, kad būtų atmestos kai kurios abejonės. O pirmoje bejonė ir yra, o iš kurgi gausime išteklių, kurių dėka galėsime finansuoti e, Teisingos pertvarkos fondą. Buvo kalbama apie, taip sakant, šviežius pinigus, bet klaustukų nemažėja dėl to, nes e, diskusijoje dėl DFP matome, jog bus bandoma mūsų įtikinti, kad skiriami švieži pinigai, bet tuo tarpu mes žinome, kad yra numatyta tam tikra kvota lėšų, kuri bus paimta iš struktūrinių fondų, bus perkelta kitur. Tų fondų, tų lėšų kilmė atrodo akivaizdi. Yra ir kitų anomalijų, kurias turime aptarti. Pirmoji būtų susijusi su duomenimis susijus Europos socialinių fondų ir regioninės plėtros fondų. Kad suprastume to ryšio pobūdį, turime atsakyti savo klausimą, ar tai yra tikrai nauji ištekliai, švieži pinigai, nes mums kalbama apie žaliai kursą, apie 7,5 milijardų eurų, bet tai gali būti ir ne tie švieži pinigai, ir nei nauji jokie ištekliai. Ponas Klės savo pranešime pabrėžė tokius kritiškiausius momentus. Ir man pasirodė įdomu tai, ką jis sakė. Nes jo iškelti yra tie klausimai, kurie mums kyla jau iš karto, jau kuris laikas. Kiti tų klausimų, nors aiškiai neįvardino, puikiai žino, apie ką mes kalbame, nes tai yra objektyvūs faktai. kokį poveikį turi sanglaudos politika šalims, kurios e, du kart moka už tokius pasirinkimus. Pirmiausia, programų finansavimą tenka jums užtikrinti ir antra, lėšos bus įmamos iš reikmės plėtros fondo ir iš struktūrinių fondų. Ir tai yra realybė, mokama bus du kartus. Be kita ko, šiame komitete mes turėtume aiškiai suprasti, kokie kriterijai nulėmė kai kurios pasirinkimus. Ir aš norėčiau grinai matematinių keletą pastabų išsakyti, kai dėl kvotų skirtų vienai ar kitai valstybei nariai. Reikėtų galbūt mąstyti apie projektų vertingumą. Tai svarbu. Svarbu taip pat e, pagalvoti apie korekcinės priemonės. Korekcinės priemonės, e, kurias dar reikės papildomai aptarti. Noriu pavadinimų keletą pasakyti, pavyzdžiui, vienas iš tų kriterijų, dėl kurio visos valstybės narės kurios turi anglį naudojančias įmonės, NAT 3, kodėl joms net, apie jas kalbant nesiremama Eurostato skaičiais. Manau, kad laikas kalbėti apie detalės, gauti tikslius atsakymus į klausimus, nes e, turėsime juk įsitikinti, kad tie klausimai, dėl kurių diskutuoja, yra ko gero tie, dėl kurių mes sutarėm, net jeigu mūsų frakcija labai nustebo Ir mes balsavom prieš Europos komisijos siūlymą. Ne dėl to, kad esame prieš galutinį tikslą nusiteikę, o dėl to, kad mums kyla labai daug abejonių. Dėl to, ką aš čia minėjau. Ir atsakymų tas išreikštą savo abejonės mes dar nesam gavę. Tiek norėčiau pasakyti. Ačiū. Merci. Pirmininkas dėkoju. GUE frakcijos vardu Martina Mitchell. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, visai neseniai sužinojome, kad Europos komisija pirmąjį pasiūlymą dėl žaliojo kurso ir jo įgyvenimo priemonių pasiūlė. Ir e, tuo tikslu e, yra įvertintas e, galimybė sustiprinti ES socialinę dimenciją. Tuo pat metu aš turiu pasakyti, kad mes turime prisitaikyti, e, kad e, mes kitose diskusijose taptume aiškesni lyderiai arba bent jau bendra lyderiai. Mes neturėtumėm tylėti diskusijose ir kalbėti nepagristai. Man atrodo, kad mes jau dabar pasiūlyme matome nemažai klausimų, kuriuos reikės atidžiau aptarti. Ir būtinai, mano nuomonė, mūsų pozicija turėtų būti sugriežtinta. Pono e, buvo pateikta pasiūlymų, kurie mano nuomonė ateitie nusipelno daugiau dėmesio. E, mes turime labai rimtai kalbėti apie naujų pajėgų, pa, pinigų ieškojimą. Viena, iš vienos pusės 1,7 milijardai paramos ateina e, šiais metais ir ta suma yra siejama e, su EFA ir kitais. Ir paskutinėme tarybos pasiūlyme raudona gyja buvo siejama su sanglaudos politika. Aš labai atvirai pasakysiu, man atrodo, kad apie tokias sąsajas mes negalim kalbėti, mes turim ieškoti naujų pinigų. Aišku, gerai yra tai, kad iš principo kiekviena valstybė narė galėtų pasinaudoti iš to e, teisingų pertvarkų fondo, bet tos valstybės narės, e, kurios e, įsipareigojo siesti to klimato neutralumo, turi turėti reikalingas priemonės tokioms prievalėms ir įsipareigoms įgyventi, nes taip kaip yra dabar, atrodo, kad tai bus neįmanoma padaryti. E, kai mes kalbam apie e, pusantro ar trijų e, papildomų milijardų šio fondo priskirimui per EFA, mes turime galvoti apie uh, Mm, atskirų, kitokius e, paramos modelius. Aš manau, kad tai yra būtina e, tam, kad išlaikytume esamą gyvenimo lygį ES. Tada kyla klausimas, ar e, finansavimas toms priemonėms ateis tik iš teisingo permainų fondo, ar bus rasta ir kitų šaltinių. Mes galvame apie bendro finansavimo proporcijas, kiekius Pavyzdžiui, kai skaičiuojame NAT 3 lygmenių, man atrodo, kad tas bendras finansavimas yra nepakankamas, jo yra tikrai per mažai. Žinant, kaip kiek reikės realiai tų lėšų, nes tos priemonės plėsis. Be to mes turim galvoti apie teritorinius teisingos pertvarkos planus E, mes turėtumėm neperdirbinėti regionės plėtros planus, bet sukurti kažkokius naujus metodus pagal naujausias e, žinias, e, kurias gauname iš klimato tyriejų. Suprantame, kad reikės kitokių priemonių, mes turime išlaikyti demokratinį procesą tame procese, turėtumėm labai aiškiai padėkoti paskutiniam kalbėjusiajam už visas konsultacijas ir aš galiu pasakyti, kad, kad ir kas mums būtų patariama, mes turėtumėm pirmiausia sutelkti dėmesį į tikslų įgyvendinimą ir sutelkime dėmesį daugiausia į socialinius padarinius, darbo vietų praradimą. Man atrodo, kad jeigu taip svarstysime, eisime teisinga linkme ir Mes suvokiame, kad klausimų iškils labai daug per šias diskusijas ir mes turime stengtis labai rimtai bandyti juos atsakyti. Ne viskas susiveda į pinigus. Dus daug kas priklausys nuo to, kaip išsikelsime tikslus, kaip veiklos kryptis apibriešime gairias. Aš manau, kad per artėjančias diskusijas mes visą tai sugebėsime, pare, pasa, tam sugebėsime pasirengti. Ačiū. Dėkoju, baigiame pirmą diskusijos raundą. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai pateikė klausimus, dabar tęsime diskusiją. Galės klausti visi komiteto nariai, tačiau pirmiausia, e, norėčiau steigti žodį taip pat ponui Oversnell iš regionų komiteto. Penkios minutės, prašau. Pasisakykite. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu prisistatyti. Esu Riekos miesto meras ir rengiu pranešimą Europos regionų komitete dėl šio fondo. Ir trumpai noriu pristatyti savo nuomonės pagrindinės idėjas, kaip mes įsivaizduojame regionų komitete, kaip vietos valdžia įsivaizduoja šio fondo, naujo fondo funkcionavimą. Ir šiandieną diskusija tikrai vyksta įdomi. <clears throat> Nebejotinai, kad regionų komitetui tenka labai sparčiai paruošti savo nuomonę, nes tikimasi, kad kovo 24-25 dienų plenarinėje sesijoje. Už tą mano nuomonę bus balsuojama. Ir mūsų, mano rengiamos nuomonės turinys labai panašus į tai, ką čia girdime. Pirmiausia, šis naujas fondas negali pakeisti sanglaudos politikos dalies. Tai reiškia, kad vyriausybės turi tai atsižvelgti, kai svarstys daugiametę finansinę programą. Ir labai tikimės, kad atsiras kažkokių papildomų pinigų. Fina, finansinė parama nebejotinai turi būti sėtina su tais tikslais ir įsipareigojimais, kurie prisimami pagal žalėjį kursą. Tada galima bus tik tai sąžiningai paskirstyti lėšas. Be to, turi būti aiškiai įsipareigojimai gyvendinti Paryžiaus susitarimą bei ES e, tikslo pasiekti e, CO2 požiūrių neutralios ekonomikos iki 50 metų ir taip pat pasiekti CO2 ar šiltnamio efektą sukeliančių e, dujų kiekio mažinimą iki 30 metų. Kalbant apie geografinę apriptį, tai būtina apsiriboti NATS 3 regionais. Kalbėtojas pasitaiso, ne, turi neapsiriboti NATS 3 e, lygių, bet e, didesnė dalis paramos turi būti nukreipta į NATS 2 regionus. Kodėl? E, tol kad būtent struktūrinė parama tenai keliauja ir tokiu būdu bus daug paprasčiau administruoti fondo lėšas. Mes manome, kad valstybės narės turi turėti galimybę veikti lankščiau, perkeliant lėšas iš ESF ir ERDF į teisingo pereimo fondą ir apsiriboti nuo pusantro iki trijų kartų savo sudėt, e, įliejamos sumos. Ir turi turėti galimybę patrigubinti sumą, jeigu tai reikalinga. Be to, turi būti visiškai aiškiai pasakyta, kad jei dėl veiklos, kad ta veikla, dėl kurios šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai padidėja, negali būti e, tinkama paramai gauti. Ir aišku, Europos e, komisija turėtų pagalvoti, kaip keistis dvišalių ir daugia šalių pagrindų patirtimi. Gal būtų pravartu panalizuoti, ar fondas negalėtų tapti ir savotiškų forumų. Ir regionų komitetas yra pasirengęs būti vienu iš tokio fondo organizatorių kartu su Europos komisija. Forumas galėtų rinktis kartą per metus į jį atvyktų atstovai tų regionų, kurie naudojasi teisingo pereimo fondo lėšomis. Mes suprantame, kad tai nebūtų lengva, bet tam, kad pasiektume finišą, reikia pirmiausiai startuoti. O finišą pasiekti galima visada. Ačiū. Noriu e, pasakyti pranešėjai, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat ėmėsi darbo. Ekon skyrius Ekosoko e, rengia savo nuomonę ir e, mes turėsime galimybę išklausyti ir Ekosoko atstovo nuomonę šio klausimo vėliau. O toliau noriu suteikti žodį Dominik Reikiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą trejetą pastebėjimų išsakysiu. Pirmiausia, dėl biudžeto. Aišku, kad ir koks bus pasiektas dėrybų rezultatas dėl daugiametės finansų programos, truks maždaug 75 milijardų. Net jeigu pritaikytume geriausias Europos komisijos numatytas sąlygas. E, taip yra susijęs su kolegų iš Anglijos pasitraukimu. Taigi e, turime galvoti apie aišku eilučių perpaskirstimą ir šią temą neturime net ko diskutuoti. Bet tada aš keliu klausimą. E, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas Man atrodė, kad ir Briogerio komitetas taip paskelbė, turėtų būti pirmiausia skiriamas darbuotojams, darbo jėgai, e, jeigu iškyla sunkumų darbo rinkoje dėl nykstančių darbo vietų ryšium su globalizacija. Ir galiausiai dabar matome, kad tas fondas atitinka sanglaudos fondų perkelimui. Panašu, kad taip ir yra. Ir taip pat iš esmės matome, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas praktiškai e, bus ženkliai sumažintas. Tai ir, vadinasi, mes turėsim dvigubus nuostolius. Todėl aš dabar kviečiu e, atidžiau elgtis, kalbant apie biudžetą. Antras pastebėjimas. Kai diskutavome, aš nustebau, kad kai kurie regionai ES e, jau susidūrė su e, kalnakasybos, e, angliakasybos minų uždarimu. Ir pastebėjome, kad Žeronos regione, pavyzdžiui, buvo kai kurios šachtos uždarytos anksčiau negu kitos ir visos pramonės šakos, kurios buvo susijusios, e, atitinkamai turėjo būti uždarytos. E, metalurgijos pramonėje netgi buvo uždaryta keletas objektų. Todėl aš manau, kad reikėtų gerokai pagalvoti apie tai, kas vyksta kitur net jeigu tai nėra tuose regionuose, apie kuriuos mes dabar kalbame ir ne tuo e, laikotarpiu, kada mes kalbame, bet mes supraskime, kad kalnakasybos, angliakasybos pramonėje dirba labai daug darbuotojų ir e, panašu, kad Europos komisija nepasveria to, kas jau yra įvykę ES viduje. Aš esu transporto komitete e, pranešimo rengėjas taip pat, todėl aš norėčiau dar vieną pasibėjimą išsakyti. Dabar e, šio fondo tikslas yra uždaryti visas anglės šachtas ar kitas iškasamojo kūro objektus. Tai yra žaliojo kurso vienas iš tikslų. Taip pat kitas dalykas turime padėti e, pramonės pertvarkoms, e, ypač toms šakoms, kurios sunaudoja daug energijos, mes žinome, daug anglės, atsiprašau. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį regi komiteto į vieną aspektą. Anglės dvideginio emisijų e, pirmoji priežastis, ogi anglės dvideginio emisijos iš esmės privertė mus sukurti žaliai kursą. Taigi, labiausiai teršia transportas. Žymiai daugiau negu pramonė, žymiai daugiau negu būsas ir šildymas. 82 procentai e, yra susijęs su šiluminių variklių naudojimu keliuose. Taigi kelių transportu. Ir yra, tai ta problema aktuali ne tik regionams, kuriuose kalnasyba vyksta. 12 milijonų dirba automobilių šiluminiais varikliais gamyboje ir panašu, kad ta e, automobilių gamybos rūšis išnyks pagal pasiūlymus po 10, 15 ar 20 metų. Labai ženkliai keisis padėtis toje pramonės šakoje per artimiausius metus. Todėl mes dabar sakome, kad perėjimas nešiluminių variklių prie elektrinių paukos, maž, pareikalaus 6 milijonų darbo vietų aukos. Tos darbo vietos išnyks. Tai gerokai viršė tai, kas įvyks kitose pramonės šakose - kalnakasybos ar daug anglės sunaudojančios pramonės šakose. Taigi mes turėtumėm galvoti, atidžiau apie energetinius pokyčius, energetinę pertvarką. Taip, mes kalbame apie CO2 taršą. Tame kontekste e, ir skirtingose pramonės šakose, kalnakasyboje, transporto srityje ir energetikos sektoriuje. Ir visos tos šakos e, bus įtakotos. Ir daug darbo vietų, ar būtų Europos rytuose ar vakaruose, e, turės būti prarasta dėl automobilių pramonės permainų ar angliakasybos pramonės permainų. Padariniai galėtų būti katastrofiški. E, dabar matome, kad daug dėmesio yra skiriama socialiniams reikalams, darbuotojų teisėms. Mes e, turėjome šiai sričiai dėmesio skirti visą laiką ir aš norėčiau atkreipti regi komiteto dėmesį, kad yra skirtingi lygmenys taršos e, e, pramonėje, kurie atneš katastrofiškų padarinių užimtumui darbo rinkai. Dėkoju už labai įdomų pasisakymą, kolegai. E, jis yra transporto komiteto narys. Na ir iš tikrųjų reikia kombinuoti visas šias dimencijas, kai išsakome savo išvalgos. Juo labiau, kad tos transformacijos tikrai įvyks ir visos praktiškai tuo pat metu. Tad labai svarbu viso to neišve, neišleisti iš akių. Pranešėjus raginčiau dirbti kartu su kitais komitetais ir ieškoti atsakymų šios klausimus. O dabar Rovana Plum mūsų kolegė klaus ir komentuos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti visiems prelegentams ir iš Europos komisijos ir mūsų uh, ekspertams, ponui Kleis, Žbrugel, už jų pateiktas informacijas ir kitiems taip pat. Džiaugiuosi tuo, kad e, regionų komitete pranešimą renginti šią temą mūsų pranešėjas yra čia. Buvom susitikę, pasidalinom kai kuriom išvalgom tarpusavę apie teisingos pertvarkos fondą. Na, man su kolegom kyla panašių pamastymų dėl biudžeto. Lėšų ten nepakanka. Mes kalbam apie pinigus, apie lėšas, kad būtų galima užtikrinti, kad uh, pertvarkos procesas būtų teisingas. Jis turi būti sąžiningas. Ir taip pat svarbu visame tame kontekste nepamiršti socialinės dimensijos. Kalbame apie žaliasias investicijas ir investicijas į žmogišką į kapitalą. E, žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias iš visų išteklių šalios, šalyse ir ES, tam, kad galėtume vystyti savo visuomenės. Dėl to manau, kad turime priimti domen tas rekomendacijas, kurios yra susijusios su socialinės dimensijos apsauga, su jos dėgymu. Turime žiūrėti, kaip paskirstyti turimas lėšas taip, kad būtų investuojama į žmogiškąjį kapitalą, O turim nepamiršti, kad pinigų trūksta, kad jų nebus per daug. Norėčiau pasakyti, jog man patinka ta mintis įtraukti į teisingos pertvarkos šiuos siūlymus lyčių aspektą. Mes e, diskutuojam apie tai, kaip žmonės e, perkvalifikuoti, patobulinti turimus įgūdžius, tačiau jeigu jau kalbame apie transporto sektorių, mes visi žinome, kad, pavyzdžiui, geležinkelių sektoriuje nepakanka mm, darbuotojų moterų. Reikės didinti moterų skaičių šiame sektoriuje. Taip pat ir su pereinamojo laikotarpio būsiais angliakasybos regionais. Ši petvarka gali būti didžiulė galimybė, proga labiau įtraukti moteris į procesus Ir ta, kaip aš sakiau, lyties dimensija man irgi pasirodė išmintingas siūlymas. Dar žodis apie socialinę dimensiją. Turime pabrėžti, kad projektai turi būti atrinkami tie, kurie yra tinkamiausi. Pavyzdžiui, netinkamomis laikomos investicijos susijusios su socialinė infrastruktūra ir ne tik. Bet šiandien aš paimsiu tik socialinės infrastruktūros pavyzdį. E, visos investicijos susijusios su darbo rinka, švietimu ir mokymu negali būti vystomos, jeigu nėra reikiamos infrastruktūros. Jeigu nėra tos švietimo infrastruktūros, jeigu jos nėra, tai reiškia, kad kitas finansavimas iš regioninės plėtros fondos turi būti įtrauktas į programą ir bus primamos e, kitos priemonės, e, papildomos priemonės. Jos bus skiriamos iš Europos socialinio fondo ir regioninės plėtros fondo. Aš klausiausi to, apie ką buvo diskutuojama. Ir norėčiau pasakyti ponui Cimas iš Jungtinio mokslinio tyrimo centro, jog platforma anglė kasybos regionams, kurie bus pertvarkomi. E, prasidėjo ta reforma kartu su jumis, ponas Mavriševič, komisaras, ją pradėjo, buvo pateiktos puikios iniciatyvos, rezultatai buvo geri, pavyzdžiui, Rumunijai. Nes štai dabar mes jau rengiame strategiją vienam iš didžiausių anglėkasybos regionų ir jis bus perinamo laikotarpio tas regionas. Dirbame kartu, e, tikimės, kad ir nuomonė bus parengta puikiai, turime nusiųsti laiku pakeitimus, turime pasitarti su, tu, tikimės, kad su mūsų kolegoms regionų komite bus pasitarta ir taip pat bus pasikonsultuota su socialiniu ir ekonominiu reikalų komitetais. Dėkoju. Merci beaucoup, cher. Dėkoju. Gerbiami kolegos, dabar kolega Amaru pasisakys, prašau. Dėkoju. Jeigu leisite, kalbėsiu portugališkai. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai pasveikinti jūs už idėją surenkti šią diskusiją. Šešėlėms pranešėjams ir pranešėjai. Noriu pasakyti, kad jūs dirbote labai intensyviai, bet ir mums visiems dar lieka daug intensyvaus darbo. Aš atėjau į posėdį jau vykstant diskusijai ir nesu tikras, ar gerai supratau. Man atrodo, mes girdime kalbant apie iniciatyvas ar veiksmus, kurios yra įdomios, kurie tie veiksmai yra naudingi, tikslai svarbus, dėl jų visi sutarėme. Ar būtume iš kairio ar dešinio politinio sparno, nesiekėme solidarios ir tvirtos Europos, bet galiausiai paaiškėja, kad ne viskas gal taip gražu. Aš tai dirbu Žemės ūkio komitete. Matau čia štai savo kolegą iš to paties komiteto. Ir mes žinome, kad yra rengiama labai įdomi programa. E, nuo tvarto iki stalo. Tai labai įdomi iniciatyva. Aš turėjau progą apie tai pasisakyti. Jeigu norite galutinai užgniaušti ūkius, tai nebeliks, jeigu nebeliks lauko, tai nebus ką dėti ir ant stalo, galima taip labai populiariai pasakyti. Visi sutarėm dėl to, kad reikia didinti bioįvairovę, mažinti CO2 iš metalų. Kaip sakė Andrėja, ką tik tai sutarėme dėl to, kad žaliasis kursas yra reikalingas. Ir tuo pat metu stengiamės mažinti lėšas žemės ūkiui. Na, pritarėme mes tam plataus užmojo tikslui, kuris mums visiems svarbus ir aiškus. Bet e, turime nepamiršti regionų, turime nepamiršti tų regionų žmonių ir Europos solidarumo principo. Pone pirmininkė, vienas labai rimtas specialistas yra pasakęs, kad regionai, kurie nori sumažinti CO2 pagrindų paremta pramonė e, turės dėti pastangas. Na, e, bet apie, kokį teisingą, apie kokią teisingą pertvarką mes kalbame. Viena vertus regionas gali būti tinkamas toms programoms CO2 mažinimui, bet e, jeigu jau norime, kad tie projektai vyktų, reikia užsimti marketingu, kuris turi būti labai rimtas. Būtina parengti geros kokybės programas E, kalbėti su valstybėmis narėmis, visą tai puiku. Tiesiog e, nega, nežinau, ar išeina paskelbti kaip per tokias neturtingas vestuves, mes tokią mėsą mokate jūs. Neišeina taip daryti. Portugalijoje mes turime tokią patarlę, kad čia lyg žaidžiame katę ir pelę. Vieną ranką duodame, kitą ranką atimame. Tokia yra situacija. Tobula programa, e, bet tuomet liks mažiau lėšų, jeigu tą programą finansuosime sanglaudai, žemės ūkiu ir panašiai. Aš noriu pasakyti, kad e, toks požiūris neturi jokios prasmės, nes nieks nieko čia nebesupranta, visi pasimeta. Svarbus yra ir ekonominis e, elementas. Turime nepamiršti socialinio metmens, kurio nevalia užgošti, kai kalbame apie plėtrą. Ir apibendrinsiu. Gal kažko nesupratau, sako kalbėtojas. Aš netaip seniai esu Europos parlamento narys. Kaip sakoma, Portugalijoje ir daugelį kitų šalių. Mes juk kalbame čia apie politiką. Jeigu kartelę keliame aukštyn, jeigu lūkesčių turim didelių, o aš pats tokių turiu, tai nenoriu patirti tos didelės frustracijos. Tai todėl skelbiu, na, tokį savotišką kreipimąsi. Plataus užmojo Europa ir komisija, kuri įmasi plataus užmojo tikslų, aiškių tikslų, turi savo programą papildyti, nes priešingų atveju E, tai kels labai rimtų abejonių. Aš nenoriu likti tame neiškume. Jeigu norime žaliojo kurso, žalios Europos, veikesnės Europos, kur, bet, bet tai Europai būtinas yra socialinis elementas ir žalesis elementas. Tikiuosi, kad DFP problemos bus išspręstos, kad būtų galima tos visus turimus lūkesčius patenkinti. Dėkoju. Ačiū e, kolegai. Kitai kalbėtojai žodis, kuris taip pat kalbės portugališkai. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjams ir ekspertams. Ačiū Europos komisijai už išsakytas pastabas ir pateiktus dokumentus. Tačiau komisija turėtų atsižvelgti į vieną tokį dalyką, kuris kelia susirūpinimą. Man atrodo, kad čia išsakyta buvo daug argumentų dėl tų pačių dalykų. Tačiau, jeigu mūsų susirūpinimas nesuras jokios reakcijos, tai būtų liūdna, nes tos išsakytos pastabos yra teisingos jeigu norime kalbėti apie neutralią aplinką ekonomiką. Puiku, tai yra etinis įsipareigojimas žmonėms, gamtai, aplinkai, mūsų ateičiai. E, manau, kad visi tam principui pritarėme. Dabar dar žodis dėl to, tos, tos pertvarkos. Ji turėtų būti teisinga, gerai subalansuota. E, ta pertvarka turėtų netrukdyti žaliajam kursui, neturėtų sukurti kažkokio lūžio Europos projekte. Ta pertvarka, kaip jau sakiau ir kaip e, nekarta buvo minėta, turėtų būti lyda, lydima tinkamų finansinių išteklių. Tačiau Europos komisijos atstovai galbūt mane pataisys, sako kalbėtoje, bet e, šiuo metu yra bandoma e, kombinuoti teisingos pertvarkos fondo lėšas ir lėšos, kurios yra skirtos sanglaudai. Tačiau taip pat yra siūloma mažinti dotaciją sanglaudos politikai. Bendroji žemės ūkio politika taip pat nukentės. Tokios valstybės narės kaip Portugalija ir kai kurios kitos taip pat neturi kažkokių iš ankstinių nuostatų, bet jaučia susirūpinimą. Yra tokių valstybių, kur CO2 mažinimo ekonomika dar nėra pernelik pasistumėjusi. Ir joms mažiau atsovaujama teisingos pertvarkos fonde, tačiau tos šalis dėjo didelės pastangas pasirinkdamos naujus energijos šaltinius, net atsinaujinančius šaltinius. Ir DF, po naujo DFP tom šalims, kurios dėjo pastangą sunkumų, dar daugiau padidės. Aš tik pusmetį dirbu Europos parlamente, bet kai klausausi jūsų paaiškinimų, aš nemanau, kad tas siūlomas teisingas procesas yra nors truputį teisingas. Aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta visi šitie dalykai, kad tai, ko nesuprantu, galbūt būtų aiškiau. Svarbu yra sustiprinti solidarumą tarp valstybių narių. Tuo tarpu dabar matome priešingą tendenciją. Kaip matome, tai gali būti, na, toks kenkiantis dalykas. Pakenktis gali visam Europos projektui. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Labai ačiū. Būtent toks yra mūsų posėdžio tikslas. Turime teikti klausimus. Ten, kur kartais yra nesusipratimų, kur trūksta informacijos Ir aš prašau Europos komisijos padaryti tą darbą, tą sudėtingą darbą, atkreipti dėmesį ir pasižymėti visus klausimus, kurie čia buvo įvardinti ir jums pateikti. Ir e, mes tikimės, kad pabaigoje e, galėsite viską atsakyti. Ir dabar žodis vicepirmininkui. Like... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu lenkų kalbą. žaliasis kursas jau tapo gyvenimo realybę faktu. Ir nėra čia ką daugiau apie jį kalbėti. Nemanau, kad mes turime atsisakyti ambicingų tikslų, didelių tikslų, toli siekiančių tikslų. Ir šis planas, kuris vadinasi žaliasis kursas, iš tiesų yra ambicingas. Ir parodo kur link mes turime judėti. Deja, girdžiu tokių komentarų, kurie man kelia nerimą. Komentuojama, kaip mes pasieksime numatytų tikslų ir kokia bus jų kaina. Ką aš girdėjau? Aš girdėjau jau kurį laiką, kad sanglaudos politika turėtų finansuoti energetikos sektoriuje vykdomą pertvarką ir perėjimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pinigai bus nukreipti į daugelį kitų sričių, e, verslui, vietos valdžios institucijoms ir taip toliau. Tiems, kurie iš tiesų nei labai susiję, nei gali ką padaryti dėl a, teisingo pereimo ir negali užtikrinti reikiamo finansavimo. O fondo atveju siūloma tokia politika, kuri padės užtikrinti tokį investavimą. Kitas dalykas, ką aš girdžiu ir, dėja, ir beje turiu pasakyti, kad taip yra dėka labai atviros institucijos, taigi ką aš girdžiu, kad nepakanka, nepakaks pinigų. Pinigų pakaks tik socialiniams uh, problemoms išspręsti, bet tikrai ne visiems tikslams, kurie numatyti pertvarkos pereimo etape. Ir dar girdžiu, kad reikia iš sanglaudos ir socialinio fondo bei kitų fondų perkelti pinigų į teisingo pereimo fondą ir tą padarys valstybės narės. Nesu tikras, ar tai labai geras sprendimas. Todėl sakyčiau, kad mums reikia atsimerkti ir mąstyti pragmatiškai, atsižvelgus į realybę. Mesgi apie ką kalbame? Mes kalbame apie tai, kad kalnakasybos rajonai a, taptų turistų traukos vieta, kad ten būtų muziejai. Tai gerai, paskaičiuokime, kiek turime tokių rajonų kalnakasybos kasybos ir kiek mums reikia muziejų. Mes pirmiausia turime galvoti apie žmonės, kurie praras darbą. Mes turime užtikrinti jų gebėjimą užsimti savarankišką veiklą. Tačiau kita vertus, 80 procentų verslininkų per pirmuosius jau egzistavimo metus, kai atsisakoma tradicinės veiklos, bankrutuoja. Taigi mes turime aiškiai pasakyti mūsų piliečiams, ko mes norime, kokie mūsų tikslai ir kaip ketiname jų pasiekti. Nes dabar dėja, apgailėstaudama sakau, mes nieko doro pasakyti savo piliečiams negalime, išskyrus tai, kad reikia atsisakyti akmens anglės. Puiku, nieko prieš, bet mes nesukūrėme jokios alternatyvos tiems žmonėms, kurie dėl tokio pereimo prie kitų energijos šaltinių nukentės. Ir jų yra šimtai tūkstančių. Kitas dalykas, kad lėšų perkelimas nebus toks paprastas dalykas, perkelti reikės didelės sumas. Todėl aš manau, kad mes paprasčiausiai bandome sugriauti savo namą, nes taip nutarėme o tada statyti naują namą. Gerai, greukim seną, statom naują. Bet būkime sąžiningi. Naujo namo pamatas yra labai e, silpnas ir nieks nežino, ar ant jo stovės pastatas. Ačiū. Ačiū. Dėkoju. Dabar colega Buda pasisakys. Președinte, mulțumesc, mulțumesc și Ačiū, sako ponas Būda, ačiū ponė pirmininkė ir noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė, nes diskusija labai įdomi. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, kelias į pragarą yra grįstas gerais ketinimais, žinot. Tai panašu atrodo yra ir su šiuo komisijos pasiūlymu. Nežinau, ar reikia pristabdyti truputį darbą, ar jį atmesti vien dėl finansavimo, kuris kelia abejonių. Taip, bandoma pastatyti naują namą, apie kurį kalbėjo, ką tik pasisakęs kolega. Bet mes neturime pinigų tam namui pastatyti. Numatyti 7,5 milijardo eurų ir desnė jų dalis atkeliaus iš kitų šaltinių. Bet nepamirškite, valstybės narės dar nesusitarė dėl daugiametės finansinės programos ir neaišku, kiek kokiai sričiai bus skirta pinigų. Kitas dalykas, ar jūs tikrai tikite, kad e, iš sanglaudo socialinio fondo lėšos bus pervė, atimamos į žemės ūkio ir pervedamos čia? Būkim realistai. Mes daug kalbame apie socialinių priemonių finansavimą. Taip, teisingai kalbame, jas reikia įgyvendinti. Nes žmonės turi paprasčiausiai kažkaip sudurti galą su gulu, netekę pajamų šaltinio. Toliau mes kalbame apie kalnakasybos rajonus, bet mes visai nekalbame apie tą verslą ir tuos rajonus, kurie yra priklausomi nuo kalnakasybos rajonų, jie yra greta. Jeigu mes, pavyzdžiui, uždarome anglės kasyklas Rumunijoje, tai aplinkiniai rajonai iki 4 procentų būtent dėka angliakasybos gauna elektros energijos. Mums tos elektros energijos Rumunijoje reikia. Kaip mes ją pakeisime? Nebūtinai pas mus e, šviečia saulė ar siautėja vėjas visa, e, visas dienas per metus. Tai kaip mes gaminsime elektros energiją? Mes apie tai kalbėjome parlamente. Daug e, kalbų apie gamtinės dujas, bet iš tiesų žmonės tai nežino, ką daryti. Investuoti į tam tikras technologijas, neinvestuoti. Brandolinė, atominė energiją. Ar reikia toliau ją plėtoti ar ne? Niekas nežino. Atsakymo dar iš šios klausimus negirdime. Tai iš kur mes paimsime tą elektros energiją ateityje? Kitas klausimas. Ar nebūtų naudingiau investuoti į elektros gamybos technologijas, kurios būtų CO2 požiūrių neutralios. Nesistengime įsivaizduoti besą dievai ir nebandykime veikti kaip dievai, nes taip nebus gerai. Komisija dabar nutarė uh, uždarys kalnakasybą. O kas toliau? Kokius sektorius toliau naikysime? Ir svarbiausia, iš kur atkeliaus pinigai? Mes turime rimtai galvoti, kuo kaip toliau bus gaminama elektros energija, jeigu mes atsisakom akmens anglės tvarkoj, bet kaip toliau gaminsim elektros energiją. Dėkoju, ponė Peres. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū visiems ekspertams. Ir a, visiems, kurie pasisakė. Ir turiu pasakyti, kad irgi nerimauju kaip kolegos dėl šio fondo. Taip tokio fondo reikia. Jeigu mes norime, kad Europos regionai judėtų pirmin ir um, gamintų neutralią klimato kaitos požiūrį energiją, mes turime imtis pertraukos. Tačiau mes nieko nežinome. Nežinomųjų yra pernelyg daug. Tuo tarpu dėl šio fondo nukentėjęs tie regionai, kurie jau padarė savo namų darbus. Mano regionas, Storė ir kiti, Kastilijon pavyzdžiui, jau atliko didžiulį darbą uždarydamos kasyklas. Praėjusiais metais buvo uždaryta a, paskutinė a, anglijas kasybos šachtą, O šiais metais paskutinė jėgainė, kuri elektrai gaminti, kaip kūra naudoja akmens anglį. Taip, buvo prarastos darbo vietos. Iš tų vietų ėmė bėgti žmonės. Ir norėčiau, tikrai norėčiau pasakyti, kad pereimas nuo kalnakasybos prie kitų veiklos ryčių sumažino uh, nedarbą, bet taip nėra. Kilo visa virtinė problemų, problemų. Nedarbas, socialinės problemos, ekonominės problemos. Mes įsprendėme, pradėjome spręsti jas. Ir vien dėl to, kad mums gerai sekasi, dabar mes būsim nubausti ir iš mūsų bus atimti pinigai. Mes turime finansavimą susijęti su labai aiškiais tikslais pereinamuoju laikotarpiu ir tai turi būti e, CO2, išmetamo CO2 kiekio mažinimas. Mes kalbame apie ETF e ir kitus, ESF ir kitus fondus, kuriais turėtume pasinaudoti, bet tada turime galvoti ir apie valstybės pagalbos variantą. Nes jeigu teisingo pereimo fondo atveju nebus galima naudotis valstybės pagalba, tai nieko nebus doro ir negalima vieno, vieno varianto pakeisti kitų variantų, nes paprasčiausiai rezultato nebus. Ačiū, ponė Kruk. Tonsi. E, zgodnie z przedłożeniem komisji celem... E, Ačiū, ponė pirmininkė. Kūrimo fondo tikslas palengvinti socialinės, ekonominės aplinkos, auginė, aplinkos pasiekmes perinamojų laikotarpiu. Iš esmės, apie ką mes turime kalbėti? Mes turime kalbėti apie tai, kaip veiksmingai sugebėsime dirbti. Ir tai apspręs sėkmę. Bet ar galima tikėti sėkmingų rezultatų, jeigu skiriami tik 7,5 milijardo eurų? Aš manau, kad daug kartų mes girdėjome, kad tokia toks kuklus finansavimas tikrai neužtikrins teisingo pereimo. Šimtas milijardų eurų. Tiek paskaičiuota visą tai kainuos, bet šis skaičius apima ir uh, skolin, paskol, pasiskolintas lėšas, nacionalinį um, finansavimą ir taip toliau. Uh, nėra visiškai aišku, kaip tenai išauks tris kartus e, permetamos lėšos. Nes jau dabar lėšų skiriama mažiau nei anks, per ankstesnį laikotarpį. Ir jeigu tų lėšų dar labiau sumažės, tai regionams ir to pačiu valstybėms narėms bus labai sudėtinga pasiekti sanglaudos politikos tikslų. Be to, technologijų neutralumas ir prievolė kuri numatyta šiuo atveju. Dar viena problema ir dar vienas iššūkis. Ir, man atrodo, 19 metais gruodžio mėnesį buvo priimtos ministrų tarybos išvados atitinkamos, kaip reikia siekti klimato kaitos rytyje ambicingų tikslų. Ir, pavyzdžiui, ką reikia daryti. Lenkijoje, sakysime, įmanoma naudoti gamtinas dujas arba suskystintas dujas, bet taip pat ir brandolinę energiją. Taigi šis pasiūlymas yra susijęs su įvairiais aspektais. Ir šiandieną daugelį, apie daugelį jų mes kalbėjome. Bet kuo daugiau kalbame ir svarstome, tuo aiškiau darosi, kad netaip jau lengva bus susidoroti su o, tokio pereimo padariniais. Mes tiesiog nesame tam pasiruošę. Ir komisija turi suprasti, kad jeigu nori, norima, jog fondas sėkmingai veiktų, tai labai daug dalykų reikia iš naujo pagalvoti ir pertvarkyti. Toliau, Nikla, prašom. Ačiū. Kalbant apie tą aršią konkurenciją tarp monopolijų, kurios ir įsatvirtinusios energetikos rytyje negalima kalbėti apie teisingą pertvarką, kurią patirtų žmonės. Tokia bėda yra Europos žemynė ir be kita ko Graikijoje ypatingai. Turime gyventojų e, regionuose, kur gaminama energija. Tai yra Centrinė Makedonija, e, Arkadijos regionas ir kai kurie kiti Graikijos regionai. Ta politika, kuriuo nesi naujas žaliasis kursas ar pertvarka žalioji, ji yra energetikos sektoriaus liberalizavimo rezultatas. Ta politika vykdė visos Graikijos vyriausybės jau kuris laikas, e, valstybinio sektoriaus neliko, labai pigiai buvo išparduotos e, elektros gamybos įmonės, e, Dabar tai yra privatus sektorius, o Graikijos žmonės turėjo sumokėti viso to kainą, nes elektros energijos kaina e, labai smarkiai išaugo. Buvo taip pat pabandyta įsiteikti didelėms monopolijoms, kurios pasisako už atsinaujinančios energijos išteklius. Graikijos žmonės vėl turėjo mokėti mokesčius, kad e, būtų galima finansuoti tos atsinaujinančios energijos išteklius dabar nutolstame nuo <coughs> e, rudosios anglies gavybos, nuo lignito. Atsisakoma jo gavyba. Užsidaro kasyklos. Energijos kaina vartotojams toliau auga. Manau, kad tai nėra vienintelis kelias, kurį reiktų rinktis. Galima turėti tam tikrą nacionalinį produktą, turimą įrangą ir įrenginius modernizuoti ir pritaikyti, kad tai būtų nebetarši įranga. Galima valstybėms narėms pačioms savo energijos mišinį pasirinkti. Ir tuo būdu mes pasisakome prieš dešiniųjų vyriausybę ir Syrizą, kairiųjų vyriausybės veiksmų šioje srityje. Žmonės atmeta tuos visus planus. Mes manome, kad reikia rinktis kitą kelią. Turime remtis mokslo žiniomis, technologijomis, e, kombinuoti tas dvi energijos rūšis, remtis vietos turimais ištekliais. Turime neužgneušti vietos gamybos ir kartu turime saugoti aplinką. Reikėtų nacionalinės agentūros, kuri užtikrintų reikiamą planavimą ir kuri nepadidintų E, energetinės priklausomybės nuo gamtinių dujų, nes jos perkamos užsienyje. Galima pasiūlyti namų ūkiams pigios elektros energijos ir galima pasirinkti energijos mišinį tokį, kuris pamažu taps aplinkai draugiškas. Tai štai, sprendimus reikia rasti šalies viduje, reikia tinkamai atlikti ekonomikos centrinį planavimą šalies lygmenių ir tik tai bus galima problemą išspręsti, nes energija yra turtas, visų turtas. E, žmonės neturi kentėti nuo energetinio skurdo. Galima viską sutvarkyti taip, kad būtų išvengta tų grėsmių, nes kol kas virš žmonių galvų kabo tarsi damoklo kardas. Tos visos pertvarko žmonės baugina, nes jeigu žmonės negalės uh, už elektrą sumokėti po 500 eurų kas mėnesį, tai jų namai e, grasinama bus parduoti iš varžytinių, tai neprimtina. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Pekirainen prašė žodžio, prašau. Arvoisa puheenjohtaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu suomių kalbą. Ir pirmiausia, noriu padėkoti už labai įdomius pranešimus ir pats noriu pasakyti keletą žodžių. Turiu pastebėti, kad apie durpes mes visiškai beveik nekalbėjome. Suomijoje šimtai tūkstančių hektarų durpių laukų ir mes pagaminame kiekvienais metais maždaug penktadalį elektros energijos ir tai yra du kartus elektros energijos daugiau nei, naudo, nei jos pagaminama Estijoje. Taigi durpės yra iškastinis kūras, bet aš išgirdęs, kad reikia atsisakyti durpių, nustebau ir sakyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį į durpių laukus, nes uh, E, Suomijoje tai yra rimtas iškastinis kūras, kuris labai reikalingas. Ir noriu paklausti. Valstybės pagalbos taisyklės labai atidžiai stebima, kaip jos įgyvendinamos. Todėl norėčiau patikslinti, ar šio naujo fondo atveju Galima bus pasinaudoti regioniniais ir sanglaudos fondais. Jų atveju nustatytos tam tikros ribos yra pribuojama, nes pavyzdžiui, kai kuriuose Suomijos teritorijose mes negalime gauti jokių lėšų iš tų fondų. Ir kokios bus konkrečios valstybės pagalbos taisyklės. Toliau viešieji pirkimai. Viešieji, viešųjų pirkimų, pirkimų sistema gali būti labai naudinga atgaivinant a, tas teritorijas, kuriuose buvo kasamos durpės. Ačiū, kad uždavė tą klausimą, nes valstybės pagalba yra labai aktualus klausimas, kurį reikės analizuoti. Stefan Bižum. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegiems ir kolegoms už labai įdomus pasisakymus. Išgirdau daug reiškiamo susirūpinimo ir norėčiau pasiūlyti e, atverti optimizmo duris. Na taip, sudėtinga, sudėtinga rasti sprendimus, kad būtų galima teisingai įvykdyti tą e, pertvarką energetinę. Žinome, kokie iššūkiai mūsų laukia, su kokiais sunkumais susidursime Ir aišku, visai lė klausimų kyla, įskaitant dėl atnaujinčio išteklių. Šiaurėje, pietuose, rytuose, vakaruose ieškoma alternatyvų akmens angliai, stengiamasi pasiremti vėjo jėgainėmis, saulės energiją. Ir dabar, kol ieškoma tų sprendimų rydienai, manau, kad jau yra Europoje šiandien kai kurių sprendimų ultraperiferiniuose regionuose ir užjūrių regionuose. Užjūrių regionai Prancūzijoje labai toli pažengę diegiant saulės energijos. Kanarų salos, pavyzdžiui, e, turi daug vėjo jėgainių. Geoterminiai tyrimai vyksta Azorų salose. Kviečiau atvykti pas mus ir ieškoti su mumis alternatyvų, pasitelkiant atsinaujinančius energijos išteklius. Jūs sakėte, kad Europa e, už regionams yra šansas. Manau, kad ieškant e, E, tų alternatyvių šaltinių energijai, manau, kad užjūrio regionai yra šansas Europai. Tiek norėjau pasakyti ir giliai tuo tikiu. Dėkui. Sybuk. Pirmininkas, ačiū. Kolega Ropė, prašau. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. E, iš tikrųjų, pradžiai norėčiau komisijos atkreipti dėmesį, kad Tai jūs pateikėt e, ataskaitą, pateikėt raportą, bet Lietuva pažymėta kaip vienas NUSDU regionas. Noriu pasakyti, kad 2016 e, metais Lietuva patvirtinta kaip du regionai ir tikiuosi, kad ateityje nebus tokių daroma klaidų, nes tai yra labai svarbu šitam planui. Na, o taip iš tikrųjų manau, kad e, procesas yra prasidėjęs ir mes turim galvoti, kaip jį paleisti tinkamai, kad iš to būtų nauda. Nauda tiek atskirom, atskiriam regionam, tiek, tiek sakykime, atskirom valstybėm ir taip pačiai Europai. Tai iš tikrųjų manau, kad e, komisijos e, na, ambicijos pakankamai didelės, bet e, pinigai matyt kažkur sugalvoti tiktai todėl e, galbūt tai yra pradiniai pinigai nes būtų labai gerai kad būtų išdėstyta finansavimas ir priemonės iki penkiasdešimtų metų kad mes žinotumėm reiškia visą planą ne tiktai e, planą kuris bus iki dvidešimt septintų metų tai labai svarbu nes ar tai bus tiktai pabandymas ar bus ateity rimtesni darbai rimtesnės investicijos tai šito aš tikrai komisijos norėčiau paklausti. Dabar kitas dalykas, manau, kad e, turim pasinaudoti jau esamą Europai patirtimi. Turim vietovių regionų, kur buvo uždaromos stambios įmonės, atominės įmonės ir kitos. Yra iškilę ir sprendžiamos begalės visokių problemų. Ir pažiūrėti, kiek jos maždaug kainuoja, kiek jos trunka, kaip tą visą padaryti ir taip toliau. Todėl tikrai kviečiu. Na ir labai svarbu, manau, kad e, aš iš patirties kadangi teko atominės elektrinės regioną uždarinėti atominę elektrinę tai e, iš patirties žinau kad labai svarbu remti ne tik tai pasikeitimą bet remti tol kol tas regionas e, reiškia pasieks vidurkį socialinių ekonominių rodiklių tai nebūtinai ten dešimt metų ar dvidešimt pasiekia vidurkį e, nacionalinės valstybės ir tam regionui paramos neužtenka ir labai svarbu kad kada vyks pertvarkymas kad būtų pertvarkoma ne esami pajėgumai, o reikalingi pajėgumai. Galbūt e, tokių didelių pajėgumų, kokie yra šiandieną, jų nereikės po penkių metų, po dešimt metų. Galbūt e, atskiri regionai ne tik tai savo poreikim gamina, bet ir eksportuoja į gretimas valstybės, į trečiasis šalis, o kiti regionai kitos valstybės importuoja tai gal geriau padėti kad kiekviena valstybė kiekvienas regionas turėtų savo pajėgumus ir tokiu būdu jie bus savarankiški jie bus saugūs tie regionai ir nebus poreikio žmonėms gyventojams bėgti emigruoti iš vienos valstybės į kitą iš vieno regiono į kitą todėl manau šitie dalykai yra tikrai labai svarbu na o iš tikrųjų manau kolegų išsakytos nuomonės labai svarbios ir mes tikrai turim visi padirbėti kad tas planas būtų realus įgyvendinamas ir duotų naudos ačiū Merci beaucoup. Dėkoju. Du paskutiniai pasisakymai ir turėsime užbaigti sąrašą, ponė Zalevska ir kolega Džordžieva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 siūlomi sprendimai, kuriems nenumatytas finansavimas. Taip lik būtume įsėdę į traukinį ir nežinotume, kokia bus kita stotis, kurioje sustosime ir nėra mašinisto. Žinome, kur norim nuvažiuoti, o kaip ta kelionė vyks, neįsivaizduojam. Taigi trūksta kai kurių dalykų, kai kurios informacijos. Tuo tarpu reikia bendros vizijos kas bus daroma visose srityje, visose srityje energetiko, žemės ūkio, CO2 mažinimo. Visa tai kol kas dar nėra atspindėta toje mūsų strategijoje. Kalbam apie žalį kursą. Tačiau mes Lenkijoje jau turėjome patirties, kai buvo uždarytos E, dešimtajame dešimtmetyje anglakasybos šaktos. Taip ir nepavyko paskui pasiekti pajamų lygių vienam gyventojui, kai buvo toliau, kai, kai buvo anksčiau. Tas miestas, kur tų šaktų buvo ir dabar, yra daug sunkumų turintis miestas, nepaisant visų valstybės pagalbų, investicijų ir panašiai. Dabar Mums yra kalbama apie 7,5 milijardų eurų, kurie turėtų būti, taip sakant, švieži pinigai, papildomai skiriami pinigai. Tuo tarpu dabar mums sakoma, kad bus įmama iš kitų programų, kad būtų galim finansuoti šią. 7,5 milijardų eurų turėjo turėti sverto efektą, bet e, juk meluojame patys savo dabar ir piliečiams dar sakom, štai pažiūrėkit, kaip viskas gražu. 7 milijardai bus skiriami, bet e, mūsų finansų ministrai tiesiog neduos mūsų 7,5 milijardo. Turime susitarti iš anksto dėl visko, priešingų atveju nieko nebus. Meluojam patys savo, sakydami, kad siekiam neva kažkokio tai gėrio. Džiaugiamės siūlomis priemonėmis dėl judumo, pavyzdžiui. Norime atsisakyti kai kurių transporto rūšių, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, bet e, kokį tai turės poveikį. Ogi tokį, kad CO2 iš metalų bus dar daugiau. Pažiūrėkite, kas įvyko Vokietijoje, kai buvo uždarytos atominės elektrinės. Ir pažiūrėkite transporto sektorių, kas gyvyksta. Pasižiūrėkite į žemės ūkį. E, uždaromi nebeveikia žemės ūkiai o tuo tarpu pasirašome sustarimą su Mercosur ir patys savo pasiskelbėme, pas save žemės ūkio nebepuoselėsim, importuosim produktus iš kitur. O dabar kalbame apie pramonės sektorių, kuris turėtų padėti sumažinti CO2 išmetalų kiekį. Ir sakome, uždarykit gamyklas, elektrinės, o viską, ką reiks, atsivešim iš Kinijos. Pavyzdžiui, mašinų akumuliatorius. Ten, e, kur lyčio yra, visos tos detalės, e, jos yra atsivežamos iš Kinijos. Aš nesu jūsų komiteto narė, esu kito komiteto narė, bet norėčiau paraginti jūs elgtis pragmatiškai. Visų tų dalykų negalima pamiršti, turime būti lyderiai ir nenorėčiau, kad nuviltume visus iš eilės. Pone pirmininkė ir kolegos, labai abejoju apie fondo pasiūlymo taikymo srities, ypač dėl to, kad technologijų neutralumas kelia problemų. Yra daug sprendimų, kurie bus labai sudėtingi. Ir aš manau, kad kai kurios siūlomos priemonės yra nepagristos, yra tarybos išvados, pagal kurias kiekviena valstybė narė turi pati apsispręsti, kokio ambicingo tikslo jinai galės siekti. Tai nereiškia, kad mes turime jiems nurodyti. Mes kalbame apie teisingą pereimą ir jo fondą, bet vėlgi biudžeto fondas turi būti aiškus, jo negali sudaryti lėšų perkelimai iš kitų sričių, kaip pavyzdžiui, iš sanglaudos politikos srities. Komisijos pasiūlymas dėl paskirstimo ir tai, kad 2 milijardus skirs valstybės narės, yra iš dangaus nukritęs variantas. Jis niekuom nepagristas. Lenkija, pavyzdžiui, labai aiškiai pasisako prieš reikalavimą perkelti pinigus iš nacionaliniais anglodos politikai skirtų lėšų iš to finansuoti perėjimą. Tai neteisinga, nes toks perėjimas – tikrai nieko neduos, jeigu nebus labai iš anksto pasirinkta. Mes kalbame apie neigiamas ekonominės ir socialinės pasiekmes ir jų e, švelninimą ir šalinimą, bet tai reiškia, kad turi būti labai gerai struktūrizuota tada fondo veikla. Na ir paskutinis komentuos mūsų kolega Nino, Nina ji nori dar kartą pasisakyti ir tada aš suteiksiu po penkias minutės kiekvienam mūsų kvestiniam svečiu, jeigu jie to pageidauja. O po to suteiksiu žodį komisijai, kad ji sureaguotų į visus komentarus. Na ir galiausiai paskutinės pastabas pasakys mūsų pranešėjas. Pirmininkė, aš kalbėsiu vokiečių kalbą, nes ketinu pakomentuoti ne vieną, o tris aspektus. Pirmiausia, komiteto sekretoriatas. Šiandieną vyksta labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis ir idėjomis. Deja, viskas buvo organizuota kaip įprasta <clears throat> mes naudojame senais metodais, o gal reikėtų pagalvoti apie naujesnius metodus, tada diskusija būtų dar geresnė. Yra ir kitų pastabų. Jeigu mes norime spręsti problemas, tada turime įvertinti, kaip viskas vyko praeitįje. Niekas nestovi vietoje, o mūsų darbas yra ieškoti su ateitimi susijusių sprendimų. Ir čia, Europos parlamente, mes jaugi nutarėme, kad reikia kaip galima greičiau atsisakyti iškastinio kūro. Todėl negalima leisti, kad skirtingi komitetai dabar pradėtų tripčioti. Mes svarbiausia turime orientuotis į ateitį ir norėčiau kreiptis į visus kolegas šiame komitete, nepamiršti to, ką mes, kokius įsipareigojimus prisijėmėme. Taip pat noriu padėkoti kolegai už komentarus apie ateities technologijas. Jeigu mes nepereisime prie kitų naujų technologijų, mes nieko nepasieksime. Mes sugebėjome, pavyzdžiui, labai sėkmingai veikti uh, saulės baterijų atveju. Schema pasiteisino. Bet nepaisant geros, gero starto, viskas paskiau nusirito žemyn, nes Kinija pradėjo didelių mastų gaminti saulės baterijas. Pažiūrėkime į šiaurės šalis. Jos daug elektros energijos pagamina išnaudodamos vėją. Arba pažiūrėkime, ką daro amerikiečiai. Visi mus stebi, ką daro Europą. Todėl nepamirškime šito. Ir dar vienas dalykas. Iš tiesų, Aragona, Aragonas Ispanijos uh, provincija vykdo tam tikrą projektą ir mokslininkai bando uh, įvertinti, kiek kainuoja saulės energija ir taip toliau. Galvoja apie, sakysime, Šiaurės Afrikos saulės energijos panaudojimą ir kitus galimybės. Tai yra ateities sprendimai. Todėl ir mūsų mąstymas turi būti orientuotas į ateitį. Dabar, kalbant apie praeitį ir brandolinę energiją, dėja, Veikti turime greitai. greitai. Pereiti nuo brandolinės energijos prie kitų energijos šaltinių. Jungtiniai karalystiai veikia jėgainę, kurią pradėjo Jungtinė karalystė statyti prieš keletą dešimtmečių. Milijardai eurų jau investuotų, bet tie pinigai taip ir nedavė norimo rezultato, nes jį vis dar tebestatoma. statoma Mes negalime tai pasielgti čia Europos žemynę. Aš manau, kad reikia atsisakyti brandulinės energijos ir labiau orientuotis į ateities perspektyvinės energijos gamybos jėgainės. Daug apgailestavimų užsakyta kalboje. Turime dar 15 minučių ir galiu iš patirties pasakyti, kai netinkama organizuojama diskusija, įsivyrauja anarchija. Antra, mes esame tie, kurie su kita institucija kartu dalyvauja teisėkuros procese. Tad reikia suprasti, kad tie, kuriems teks atsakomybė dirbti prie šio teisingos pertvarkos fondo, išklausę komisiją ir ekspertus, turės prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Mes tą viską stengiamės užtikrinti. Puiku, kad išsakomos nuomonės, ekspertų nuomonė pareikšta, diskusija tikrai labai e, įvairi, labai e, intensyvi, tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis, tai yra puiku, e, jis labai geros kokybės, labai įdomus, bet jaučiamas tam tikras susirūpinimas dėl to, kaip tas reglamentas bus įgyvendinamas, kaip bus siekiama tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Dabar norėčiau po dvi minutės leisti pasisakyti ekspertams. Ekon... Tiesa, pranešta buvo, kad dalyvauja ekonominio socialinio komiteto atstovai. Nežinojau, kad jie čia dalyvauja. Ačiū, kad atvykote į posėdį. Leisiu jums pasisakyti. Bet aš E, įsipareigau ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkui, kad jūsų komiteto atstovai turės galimybę dalyvauti mūsų komiteto posėdėje, kad vyks platesnis dar situacijos pristatymas, kai tie klausimai bus dar labiau išplėtoti. Pone Vital, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu itališkai. Kaip Matote, man tai yra patogiausia. Ester Vitalėsų dirbu ekonominių socialinių reikalų komitete, dirbu antrojoje grupėje. Nenoriu kalbėti ilgai, nes daug kas buvo jau išsakyta. Suprantame, mes remiame Europos komisijos pasiūlytą žaliojo kurso projektą, netgi labai entuziastingai tai žiūrime. Tačiau mūsų irgi šis beitas gerokai stebina žvelgianti atskira šio pakto dalis, to kurso žaliojo dalis. Teisingos pertvarkos fondas neturėtų apsiriboti tuo, kad finansuojami bus tik CO2 mažinimo projektai. Svarbu, kad būtų finansuojami ir kiti dalykai. Mums kelia susirūpinimą tai, kad gali būti sumažinti, sumažintas dar labiau Europos socia, e-, e-, socialinio fondo plus finansavimas ekonomin, e, Europos e, kaimo plėtros fondo lėšos gali būti dar labiau sumažintos. Regioninės plėtros fondo lėšos taip pat. E, jeigu nebus nuolatos tikrinama, kaip skiriami tie ištekliai, gali nutikti taip, kad tie paskirti ištekliai neturės norimo poveikio. Norėčiau pridurti dar vieną dalyką kadangi daug kas jau buvo pasakyta iš to, ką norėjau paminėti ir aš. Bus tokių veiksmų, dėl kurių teks derintis, nes gyvename tokios ekonomikos sąlygomis, kai viskas labai tarpusavį susiję. Jeigu Čekijos Respublikoje kokia nors anglės kasykla uždaroma, gali atsitikti taip, kad žmonės uh, kurie gamino įrangą tai šachtai, tai kalnakasybos veiklai, ar ta veikla vyktų Olandijoje ar Ispanijoje, gali būti, kad ten žmonės irgi praras darbus. Yra tokių veiksmų, kurios, kurie gali būti pritaikyti vienoje teritorijoje, bet poveikis gali būti jaučiamas ir kitur. Vietos valdžia Nebūtinai juk turi teikti teritorinius planus. Jeigu užsidarys gamyklos arba šaktos, tai tuomet žmonės nesulauks jokio paramos plano, kad galėtų įgyti naujų įgūdžių ar susirasti kitą darbą. Dėl valstybės pagalbos. Dėl to jau buvo siūlomos lankstumo priemonės, bet norėtume, kad tas lankstumas būtų gerokai padidintas. Nes valstybės narės būtent čia ras sprendimus tam, kad galėtų nenumatytiems atvejams pasirenkti. Jų mes kol kas dar šiandien kitų ir nežinome. Galiausiai žinome, kad veiksmai klimato labui ar tvaraus vystimosi tikslai turi padėti sumažinti sąnaudas, leisti pertvarkyti tas atskiras teritorijas. Mes manome, kad išlaidos, kurios bus investicijos į tų teritorijų pertvarkymą, jos turi būti susijėtos su stabilumo paktu. Labai trumpai tiek norėjau pasakyti detalės, visas rasite mūsų parengtame pranešime. Rytoj vyks pirmas mūsų posėdis, mūsų e, pranešimas bus parengtas e, balandžio mėnesio plenarniam posėdžiui. Vyksime į Makedonijos Respubliką, be kita ko, pasižiūrėti vietoje, kokias pasiekmes turi vienos iš, pavyzdžiui, kasyklų uždarimas. Pirmininkas, dėkoju, ponė Vitalė. Kviečiu pasisakyti pranešėją. Prašome kalbėti trumpai. Tiksliau dabar kalbės Europos komisijos atstovai, o paskui kalbės pranešėjas. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, jūs labai dosnus nes pasikeitimas nuomonėmis vyko taip įdomiai, buvo išsakyta tiek daug įdomių minčių ir jūs dar suteikėte man laiko, aš apsiribosiu keletų komentarų, nes manau, kad iš esmės daugelis išsakytų minčių peržengia jau į, kit, įžengia jau į kitas politikos sritis, pavyzdžiui, aplinkosauga ir kitas. Todėl faktiškai tai kur kas toliau užgriebę, negu kad pasiūlyta mūsų pateiktame dokumente. Mes galėsime ir dvišalių pagrindų dar padiskutuoti. Na, pirmiausiai dėl to, sąžininga ar nesažininga, kaip šitas fondas veiks. Na, norėčiau pasakyti, kad mūsų vertinimu šitas fondas yra orientuotas labiau į ateitį turėtų tapti sanglaudos politikos dalimi. Mes šiuo atveju nekalbame apie tai, kad reikia pakeisti praeitį, bet mes kalbame, teikdami pasiūlymą apie būtinybę imtis eilės veiksmų, kurie aktualūs ir sanglaudos politikos atveju. O sanglaudos politika, kaip žinia, padeda valstybėms narėms spręsti ir konkrečius teritorinės problemas. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesio, kad maždaug šeš, 30 e, procentų naujojo fondo lėšų faktiškai būtų skirta sanglaudos šalims, kuriuose bendras nacionalinių pajamų vidurkis gyventojų yra mažesnis už 90 procentų vidurkį. Sanglaudos politika, kaip jūs žinote, tai priemona, kuri funkcionuoja lygiai grečiai valstybės pagalbai. Taigi šiuo pasiūlymu tikrai nebus keičiama valstybės pagalbos sistema, kuri šiuo metu galioja. Jūs žinote taip pat, kad ketinama peržiūrėti valstybės pagalbos sistemą, peržiūrėti rodiklius ir gairias. Ir svarbiausia, ko mes norėtume peržiūrėti, kad būtų užtikrintas tvarumas. Ir tikrai mes neketiname peržiūrėti kaip valstybės pagalba būtų teikiama regionams, nes regionų atveju būtų vadovaujamas tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra nurodytos Lisabonos sutartyje. Taigi, sanglaudos politikos santykis su teisingo perėjimo uh, fondu. Įdomu buvo klausytis jūsų minčių ir išsakytų probleminių klausimų, uh, Ir jūs klausėte, ar šitas naujas fondas neatkartos to, ką dabar daro, sakysime, sanglaudos fondas, struktūrinius fondas ir ar tada reikalinga perkelinėti lėšas. Jeigu sąžiningai, tai komisijos nuomonė naujasis teisingo pereimo fondas turėtų papildyti sanglaudos politiką padėti patobulinti šiuo metu taikomas strategijas ir remti be kita ko ir pereimą energetikos srityje. Taigi, kaip matote, yra ir tų elementų, kurie būdingi sanglaudos politikai ir uh, kurie buvo finansuojami būtent iš sanglaudos lėšų. Uh, bet kaip aš jau sakiau, tarp naujojo fondo ir sanglaudos politikos turi egzistuoti aiškus papildomumas. Jūs teisus, reikia giliau panalizuoti komisijos pateiktą pasiūlymą, bet komisijos nuomonė yra 30 po sektorinių tokių sričių, kurias siūloma remti Ir jeigu pagalvosite, koks siūlomas yra balaisas, tai faktiškai viskas remsis faktinę informaciją. Ir šiuo požiūriu dar noriu pasakyti keletą žodžių apie uh, taikymo srities apribojimą, apsiriboti tik tai infrastruktūros rinkų plėtros priemonėmis. Žinot, valstybių narių įvairios teritorijos susiduria su skirtingomis problemomis. Ir kai tik tai mes ribojama galimus politinių priemonių a, suderinimus, mes nepasieksime optimalaus varianto. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Vous pourriez, je sais, continuer encore. Žinau, kad dar galėjote labai daug ką pasakyti, daug e, buvo užduota klausimų. Ačiū už tų jūsų atsakymų tikslumą, bet reikalas yra tas, kad buvo kreiptas į Europos parlamentą, dirbsime mums tenkantį darbą ir e, dabar teks pasiaukoti, tenka pasiaukoti pačiam pirmininkui turėjau ir aš daug ką pasakyti, bet negalėsiu dėje, nes taupome laiką. Manolis, žodis tau, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ Ačiū, kad surengėte šios klausimus. Labai svarbu išgirsti įvairias nuomonės. Tai svarbu mūsų būsimam darbui. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams, padėkoti visiems ekspertams. E, mes tikrai atkreipsime dėmesį į tai, kas buvo pasakyta. Manau, kad visi sutarėme Europos parlamente dėl svarbiausių dalykų. Mes prane, šešiniai pranešėjai ir pranešėjas bei reikia komiteto nariai, visi sutarėm dėl daugelio dalykų. E, suprantame panašiai ir manau, kad tekstas bendras bus konsensuso rezultatas. E, manau, kad turime renktis trilogams ir priimti sprendimus dar iki jų, kad galėtume pasiekti, jog tas naujasis žaliasis kursas taps e, kūnu turime atsižvelgti į tuos tikslus, kuriuos išsikėlėme, turi pasiekti iki 2050 tikslų, e, iki 2050 metų. E, svarbu, kad nepamirštume tų tikslų ir pasirinktume tinkamas priemonės jiems siekti. Pagrindas, kuriuo remdamiesi dirbsime, yra tai, dėl, dėl ko diskutuojama taryboje – Ar kalbame apie 1,03 ar 1,05 procentų ar 1 procentą e, nuo savų išteklių. E, nuo to daug kas priklauso. Noriu pasakyti, kad JAV ambicijos mažesnės, bet federalinių lygmenių 6 e, procentai BVP yra skiriami šiems dalykams, o mes kalbame apie procentą arba 1,03 procento. Tai tikrai stebina. Kaip manote? E, skiriu klausimą kolegoms. Koks turėtų būti, kokia turėtų būti ta riba, kad nepasitrauktume per nelik toli nuo tos lenkščių? 1,03 e, procento gal ir nėra tas skaičius, prie kurio reiktų sustoti, nes mums reikės 30 milijardų. Na, dirbsime su šešėliniais pranešėjais, su kitais kolegomis ir aiškinsimės, kokias ribas pasiūlys Europos parlamentas. O tam mums reikia tam tikro e, atspirties taško. Manau, kad tai yra proga, kurios turim nepraleisti. Manau, kad e, turime imti e, situaciją į savo rankas, kad niekas neliktų nuo šaly. Reikia rasti lėšas neimant jas iš kitų fondų, bet tai turi būti papildomos lėšos, kurios turėtų būti skirtos e, tai politikai įgyveninti. Bendradarbiausiu su kolegomis, su jumis, ponė pirmininkė, su regionų komitetu, su ekonominiu ir socialiniu reikalų komitetu. Visi čia dirba reikšmingą darbą ir tikiuosi, kad Europos parlamentas pasiūlys e, taip pat ir platesnį dar suinteresuotų E, subjektų ratą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Linkiu sėkmės darbuose. E, jūs palaiko regi komiteto visi kolegos ir darbuotojai. Aš nieko to diskusijoje taip ir nespėjau pasakyti, turėsime dar progų padiskutuoti tarpusavį. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo toje ypatingai įdomioje diskusijoje šiame seminare. Aš kalbu apie B teminį direktoratą čia. Ačiū kolegoms, kurie pasisakė, ačiū ekspertams, kurie naudingų labai išvalgų pateikė, kurios bus naudingos mūsų darbe. Esame teisėkuros proceso dalyviai, visą tai svarbu. Ačiū Europos komisijai, ačiū ekonominių ir socialinių reikalų komitetui, ačiū visiems vertėjams maloniai pridūrė pirmininkas. Rytoj 9 ryto susitinkame tęsti darbus. Ačiū, kaip sakiau, e, e, ačiū ir kolegoms, kurie, kaip jau sakiau, susirinko tikrai gausiai dalyvauti mūsų šios popietės darbe.